emisijos leidimų sistemoje. Noriu pasveikinti mūsų pranešėją visų frakcijų nominuotą Peter Lyse. Jis ir tikrai buvo labai šiltai visų sutiktas. Prašom. Ačiū. Ačiū kolegos. Jau kalbėjome šiuo klausimu daug kartų, kad čia yra iškilusi politinė problema. Tie, kas galvojate, kad tai yra katastrofinė situacija, turėtumėt e, panalizuoti faktus. Uh, Iš tikrųjų, mm, čia tai, kas yra numatoma, yra nedideli pakeitimai šiam sektoriui ir kaina būtų tik tai 3 euro centai. E, pigių skrydžių avialinijoms. Mažesnėms įmonėms galbūt ta kaina bus kiek didesnė, bet nedaug didesnė. Junktinės karalystės, Prancūzijos, Vokietijos vyriausybės susiduria su tam tikromis problemomis dėl šio pasiūlymo. Iš, jeigu skrendi iš Paryžiaus, Londono ar Frankfurto, mm, vienas dalykas dėl trečiųjų šalių, dar vienas dalykas, tai iš tikrųjų absurdiška situacija. Šiuose diskusijose reikia turėti omenyje, kad mes kaip ES turime saugoti savo reputaciją. Negalime sutikti su e, tokiomis e, nacionalinėmis priemonėmis. Mes turime veikti ES iš vien. Yra daug pakeitimų pateikta, 90 iš tikrųjų šiam pranešimo projektui ir aišku, tai atspindi visą diskusijų ES spektrą šio klausimu. Man atrodo, yra ir mm, ekstremalių pozicijų. Bet reikia pasakyti, kad e, pasaikot, sutinka daug suinteresuotų šalių, ne vien tik tai nevyriausybinės organizacijos. E, pigių skrydžių avialinijos irgi pritarė Vaseko sistema, manimų, turi būti irgi įdėkta. Alfa yra apie 50 procentų skrydžių. Kita vertus, Kola Kramer, kiti kolegos laikosi tokios pozicijos, kad turėtumėm iki 2016 metų nustatyti datą iki kito e, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos susitikimo ir transporto komitete antradienį buvo aptarti tie klausimai. E, turime dabar padaryti iš esmės tai, kas yra neįmanoma, tas visas pozicijas suderinti. Iš tikrųjų, nebus lengva to pasiekti. Aš manau, kad Komisija yra suradusi gerus kompromisus. Sako, reikia nestabdyti laikrodžio, o reikia galvoti apie oro erdvę ir taikymą sritį. Tik tai mes susidūrėme su dideliu pasipriešinimu. Aišku, nepaslaptis, ypač erbos kovoja nepaprastai aršiai. Kaip jau sakiau, yra erbos raštas Kinijos valdžiai. Mm. Ir jie sako, tikrai nepergyvenkit, mes pasistengsim dėl jūsų, kad Europa ne, nieko blogo jums nepadarytų. Tai iš tikrųjų, jeigu bus tokie raštai, o jau ruošiamės rinkimams, iš tikrųjų, jeigu jiem pa, pavyks kažką padaryti, tai mūsų argumentai bus visiškai niekiniai, Europa nieko nepasieks. David Cameron pasakė, kad iš tikrųjų Kinijos valdžia reaguoja į arbus. bus raštus ir dabar ir Dalai Lama netgi sureagavo į, į šitas visas problemas. Tai aišku, kai Kinija mm, pagrasina, kad nutrauks kontraktus, nutrauks sutartis, tai mes paprastai darome tą, ką jie nori, tai labai atsargiai turime elgtis, žiūrėti, kokią žinią realiai mes siunčiame. Ir turėtumėm užkirsti kelią tokiai situacijai, kuomet bus sudarytas toks neteisingas įspūdis. Tai aš noriu pasakyti, kad mūsų situacija yra nepaprastai sudėtinga ir aš kaip pranešėjas turiu kreiptis į Jūs paprašyti panalizuoti kitų komitetų poziciją šio klausimu. Atsižvelgiant į tą laiką, tai nespėsime patekti į plenarnę sesiją ir aš sakyčiau, iki balandžio 30 mes turėtume būti jau pasiruošę su pasika, e, pas, e, tuo pasiūlymu ir tada reiškia, kad jau į plenarinę sesiją nebepateksime. Tran įtrė turi atsižvelgti, turime atsižvelgti į jų poziciją, nežinau, ko. Tran, galbūt ir įtrė turi būti įtraukti. Ir paskutinis šešėlinių pranešėjų sutikimas yra šiandien po pietai prieš balsavimą ir jeigu mes suderinsime kompromisą su TRAN, tai manau, mano pareiga kaip pranešėjo bus stengtis visą tai padaryti, kad, kad tikrai pasiektumėm tą kompromisą. Gali būti, kad jeigu TRAN darys su kažkokiu tai nuolaidu, tai ir mes turėsime stengtis padaryti kažkokiu tai nuolaidu. Bet matysime, kaip viskas vyks. Aš vakar sutikau su šešėliniais pranešėjais. Uh, ir buv, aš pasiūliau, nebuvo susitarta dar, bet aš pasiūliau siekti kompromiso. Aš esu demokratas ir nors mm, kar, tikrai liūdna yra atsisakyti pagrindinių principų, vis tik tai aš manau šiuo atveju kompromisas būtų svarbiausias dalykas. reikia stengtis įtraukti kaip galima daugiau e, pakeitimų, kurias pateikė TRAN įtraukti. Manau, kad TRAN daug aiškiau nei komisija daro nuorodas į KAO, į Tarptautinį civilinės aviacijos organizaciją. Ir TRAN nori, kad būtų pratestas tas stop the clock, tai yra orlaivį naudotų įsipareigojimų vykdymo atidėjimas. Ir mes uh, Tran prašo iki 2016 metų sustabdyti tą laikrodį, stop the clock pritaikyti. Mes galime sutikti galbūt su tuo, komisija siūlo vieneriem metam atidėti tą įsipareigojimų vykdymą. Ir tada ICS būtų taikoma dar vienerius metus ES skrydžiams. Bet aš noriu paklausti, ką mums reikia tų metų? Jeigu balsuojant bus susitarta kitais metais aš, aš siūlyčiau įtraukti tada tuos vienerius metus tiesiog dėl kompromiso, vardan kompromiso. Aš, aš esu tikras, kad ne visi sutiks su tuo, bet jeigu norite, kad tarptautinėje politikoje būtų palaikymas, tai reikia to siekti, reikia dirbti dėl to. Vienas dalykas, su, su kuo aš sutinku su Tran ir Tran pranešėjų, yra tai, kad mes turime įtikinti, priversti valstybės narės dėrėtis dėl pajamų iš teršalų leidimų. Ir yra tiesiog trečių valstybių kritika tokia, kad mes primame tokias aplinkosauginės nuostatas, o tuo tarpu finansinė dalis yra nereguliuojama. Uh, Aš manau, kad jeigu mes sureguliuotume ir tą finansinę pusę, tai tada mes galėtumėm kalbėtis ir su JAF ir kitais ir tada galėtumėm kalbėti apie klimato kaitos švelnimo priemonės ir derinimą su besivystančiomis valstybėmis. Mm, laukiam Paryžiaus klimato kaitos konferencijos, komisija vykstant, tai manau, kad mes turėtumėm turėti galimybę pasakyti, kad mes galvojame apie klito, klimato kaitą, o jeigu negalvojame apie pinigus, tai nesąmonė. Visose konferencijose kalbama apie pinigus, tai ir čia, kodėl dabar oro transportas turi būti kažkokia tai išimtis. Parlamento pozicija yra visiškai aiški ir man atrodo, kad mes ir toliau turime kalbėti su taryba, jei taryba taryba nelabai nori dėrėtis, bet jeigu uh, mm, jeigu e, vieni ministrai nori dėrėtis, o kiti ne, va, finansų ministrai sako, mes nieko nedarysime, tai tikrai taip neįmanoma. Tai aš tikiuosi, kad pavyks kažką padaryti. Ačiū, aš pats esu šešėlinis pranešėjas šio klausimu. Mm, bendrai aš pritarčiau Peterlysės nuomonį, kurią jis tik pristatė. Mm, jau kurį laiką dirbame šio klausimu, man atrodo, nuo 2008 kuomet pradėjome darbą šio klausimu. Tuomet mes kaip parlamentas tikrai labai sparčiai dirbome ir Peter Lysė buvo mūsų pranešėjas, būtent dėl Stop the Clock, bet taryba panašu vilkina visus procesus ir, ir čia tas pats uh, viskas yra tiesiog iššalę, absoliučiai iššalę, nėra jokios pažangos. Ir aš noriu paklausti, kaip yra su įgyvendinimu valstybėse narėse dėl stop the clock, dėl labai naudotojo pareigojimo vykdymo atidėjimo, ar visi viskas susimokė, ar viskas yra teisingai įgyvendinta, ar yra valstybių narių, kurios netaip kažką daro, ignoruoja tą reglamentą. Yra valstybių narių, kurios įgyvendino tai, yra valstybių narių, kurios visai ignoravo tai. Mm, Piteris sako, kad laikas paudžia, tai taip, tas tiesa, alternatyva yra paprasta, jei nebus susitarimo, tai senoji situacija toliau e, išliks. Stop the clock vienas, laiko sustabdymo mechanizmas pirmas, antras. Uh, ne, mes turime suvokti, kokie yra mūsų tarptautiniai įsipareigojimai, turint omenyje Paryžiaus 2015 metų konferenciją. Turime galvoti apie konkrečius pasiūlymus ir tarptautinius veiksmus. Rašo, kad jeigu į konferenciją ateisime tušiamis rankomis, tai tikrai nebus tinkamas variantas. O jeigu čia nebus sėkmės, tai tikrai ateisime konferenciją tušiomis rankomis. Tai man būtų įdomu, kas įgyvendino, ar visos valstybės įgyvendino, kas neįgyvendino. tai svarbu išsiaiškinti prieš pradant daryti kažką naujo. Tai visų pirma, reikia turėti tokią situaciją. Chris Davis. Thank you. I hadn't uh, actually indicated I wished to speak. I was really Aš e, neketinau kalbėti, aš tikėjausi pirmą išgirsti atsakymus, bet aš apskritai pritariu Peter Lyzės pasiūlymui. Uh, Jis labai sunkiai dirbo, kad būtų galima pasiekti kompromiso. Aš suprantu, kad tai yra sudėtingas klausimas. Ir jeigu Europos Sąjunga priimtų e, tą dokumentą, apie kurį išneka Peter Lyze, tai susidarytų sudėtinga pro, situacija Europos Sąjungos. Bet e, tikriausiai mums pavyktų pasiekti tokiu atveju tarptautiniu susitarimu. Jeigu ES veiks, tai galbūt ir kiti seks jos pavyzdžių. Dėkoju. Vokietijoje yra koalicija, koalicinis komitetas, e, pagal E, pagal kurį paskiriami kalbėtojai vienas paskui kito. Bet dabar žodis teikiame poniai Hasiai. Dėkoju pranešėjui Peteriui Lyze už tai, kad jis puikiai dėrėjosi ir siekia kompromiso tiek čia parlamente, tiek su taryba. Deja, aš turėčiau pripažinti, kad mano galva tas kompromisas yra uh, kiek per plataus masto. Per tą laiką, kol buvau Europos Sąjungos parlamente, buvo kalbama, kad e, Europa tai ekonominis gigantas, bet politinis nikštukas. Mes rengiame teisės aktus, Tada kitos valstybės pradeda protestuoti ir mus spausti ir mes sakom, kad bet tokie yra mūsų teisės aktai. Ir tada mes e, tarsi atrodom mažesni tarptautinėje arenoje, negu iš tikrųjų esame. Taigi neturime pasauliui siūsti signalo, kad jeigu kitos šalis nepritars, Jeigu kitų šalių bendrovės nepritars mūsų teisės aktams, tai mes tiesiog juos pakeisime. Tai ne pirmas kartas, kai kitos e, įmonės ar vyriausybė sako, kad yra nepatenkintos mūsų teisės aktais. Maždaug prieš dešimt metų Australijos ambasadorius išreiškė nepasiteikinimą mūsų REACH cheminių medžiagų teisės aktas. E, JAV taip pat prieštaravo tam pačiam teisės aktui. Taigi čia nėra kažkoks ypatingas atvejis, kai kitų valstybių vyriausybės protestuotų prieš mūsų teisės aktus. Šis klausimas yra gana simbolinis, kalbant apie mokesčius ir kainas, kurias minėjo Peteris Lyze. Aiškiai parašyta, kad tai yra simbolinis klausimas, o ne ekonominis. Aš žaliųjų vardu pasiūliau keletą pataisų, kurios paremtų komisijos pasiūlymą ir jį pastiprintų. Aš esu nepatenkinta komisijos požiūriu, nes komisija siūlo sumažinti apivartinių taršos lėšų prekybą Ir mes iš tikrųjų to neturėtume daryti, nes tarsi parodytume, kad pasiduodame ir paklūstame kitų vyriausybių spaudimui. Pats komisijos pasiūlymas yra geras atspirties taškas, bet nereikėtų uh, išskirti tam tikrų ekonominių zonų, reikėtų į, į, į teritorijas pridėti ir tas regionus, kurie yra 200 mylių nuo kranto. Ir taip pat reikėtų e, e, taikyti šią sistemą ir išskrendantiems, ir įskrendantiems. Peter Lyze minėjo, kad ETS pajamos surinkt, surinktos lėšos turėtų būti skiriamos su aplinkosauga susijusiems reikalams. Aš manau, kad tarptautiniu mastu uh, situacija būtų visai kitokia, jeigu galėtume pasakyti, kad tai nėra naujas būdas rinkti pinigus į nacionalinių vyriausybių biudžetus, bet kad pasakytume, kad tai būdas surinkti pinigus kovojant su klimato kaita ir prisidedant prie gamtos apsaugos. JAV tikriausiai nebūtų patenkinta tokia pozicija, bet aš manau, kad e, situacija besivystančiose valstybėse pasikeistų. Ir aš nepatenkinta, kad taryba nesuvokia šios medalio pusės. Ir kai kalbame apie kompromisus, tai turime prisiminti ir taryba turi prisiminti, kad ji nieko nediktuoja. Jeigu yra kažkoks klausimas tarp tarybos ir parlamento, tai turim naudotis teisės teis aktais. Dėkoju. Dabar Martin Kellner žodis. Dėkoju. E, pirmininkė. Diskusija vyksta gana įdomiai. Viena vertus aš pritariu Piterio ir žaliųjų pozicijai. Ji buvo derinta netrumpi, netrumpą laiką. Mes kalbam apie kelis centus už e, skrydį, tačiau antra vertus mes turime priimti poziciją ir žiūrėti, kokios bus pasiekmes, o pasiekmes gana rimtos. Buvo paminėtas ir buso pavyzdys, ir busas dar įdarbina tūkstančius žmonių visoje Europos Sąjungoje. Tai jeigu patvirtume tokius teisės aktus, tai tikrai e, net ir rinkdami nedidelę įmoką sukurtume šiai bendroviai papildomų problemų. Tai reikia atsižvelgti ir į praktinius dalykus. Dabar dėl atitikimo ir taikymo žinoma, kad jeigu teisės aktas priimtas, tai jis turi būti įgyvendintas ir taukomas. Taikomas e, Jungtinė karalystė, e, Prancūzija, Vokietija tikrai ne, neuždraus, e, pavyzdžiui, Indijos lėktuvams skraidyti į Europos oro uostus ir tikrai dėl šios priemonės nekeis savo santykių su kitom valstybėm. Taigi, aš manau, kad kompromisas yra būtinas ir tikrai džiaugiuosi tom pastangom, kurias padarė Pyteris, stengdamasis pateikti kompromisinį tekstą. Pyteris žino, kokia mūsų yra bendra pozicija, mes aptariam per paskutinį posėdį ją, tačiau reikia rasti sprendimų ir tuos sprendimus reikia rasti kuo greičiau dar iki kovo mėnesio. E, yra tam tikri galimi kompromisų variantai, reikia rasti kompromisą ir čia parlamente, ir su valstybėm narim, ir tarybom. E, e, žinoma, aš nepritariu klimato kaitos paketui. Reikia aiškiai nurodyti, kur yra leidžiami pinigai, kur jie nueina ir kaip naudojamos fondų lėšos. Taigi yra daug klausimų, visus juos reikia spręsti. Dėkoju. Vielen Dank. Dann geht's weiter. Dėkoju. Toliau kalbės. A, pono Šimanskio nėra. Jackie Foster. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Taip pat dėkoju Peteriui Leizei. Manau, kad niekas neįsi, turbūt nemano, kad Peterio darbas lengvas. Aišku, principai yra gerai, bet gyvename praktiškame pasaulyje ir turime laikyti sveikos nuovado, nuo, nuovokos. Ir man atrodo, kad čia svarbiausia problema yra dogmos, ne Peterio Lyze dogmos, tačiau e, aplinkosaugos generalinio direktorato dogmos. Nes man atrodo, kad kai kurios problemos jų galėjo būti išspręstos daug anksčiau. Taip pat e, kokios bus pasiekmes, jeigu mes elgsimės vienašališkai. Ypač turint omenyje ES ir tarptautinės transporto priemonės. Tikiuosi, kad ateityje pasimokysime iš šių klaidų, kadangi mes parlamente kitu atveju būsime pastatyti į labai nepatogią padėtį. Mes savo delegacijoje pabandėme kartu pabandyti pastumėti visą šį reikalą tinkamą linkme. Ir mums pavyko užtikrinti, kad bent jau iki 2016 sutikt, buvo sudėrėta atidėti tą laiko sustabdymo mechanizmą. Aš pati esu pateikusi e, pakeitimą, jis nebuvo patvirtintas, tačiau noriu jį perskaityti. Jis yra štai toks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 and of the expected damage to the eu's international trade should any measures be imposed on third countries and the lack of a level playing field užtikrinti sąžiningas e, sąlygas e, ES oro erdvėje. Aš suprantu, kad šis e, pakeitimas yra sudėtingas, tačiau taip pat reikia paminėti, kad negalime negalime nus, nuolaidžiauti dėl mūsų didžiųjų įmonių. Ir čia nekalbu vien tik apie Airbus, kalbu apie mm, tiekimo grandinės. Reikia suvokti, kad milijardai dolerių buvo investuota ir milijardai dolerių verties užsakymų buvo sustabdyti vien dėl šitos problemos. Bet Aišku, generalinis e, klimato direktoratas mūsų vardu kalbėjo taip pat ir į KAO organizacijoje. Ir jeigu pažvelgtume į tarptautinių santykių prizmę, pamatytume, kad tai, ką jie ten šnekėjo, mums atsiliepia labai prastai. Tačiau svarbiausia nepamiršti, kad mes čia siekiame kompromiso. Jeigu pasakysime, kad e, ATL sistemą paliksime ir jeigu jį galios ir ES vidaus skrydžiams, beje, pradinėme reglamento variante to nebuvo. Ir jeigu mes visi stengsime įtikinti, užtikrinti, kad mūsų e, mažieji oro uostai dirbtų veiksmingai ir oro linijos taip pat. Tai situacija tikrai pagerėtų, nes dabar bet kuriuo atveju galutinis sprendimas vis tiek nebuvo priimtas. Bet kokios pajamos iš privačių įmonių kurios yra apmokestinamos, turi būti išleidžiamos valst, pagal valstybių narių nuožiūrą, nes jos vis tiek neprisideda prie ES fondų. Taigi, Peter Lyze, aš noriu Jums palinkėti sėkmės ir suprantu, kad konfliktas tarp žaliųjų ir visų kitų e, yra sudėtingas. Tačiau, man atrodo, reikėtų susėsti ir pagalvoti apie, sa, apie pasiekmes, nes visos šios numatomos priemonės nieko mums nepadės sutaupyti, kalbant apie CO2 emisijas. Mes taip pat dabar kalbame apie bendrą Europos dangų, e, apie gamybos pramonę. Visa tai taip pat prisidės prie poveikio aplinkai mažinimo. Į visą tai taip pat reikia atsižvelgti. Taigi dar sėki dėkoju pranešėjai ir turime dabar palaukti ir pažiūrėti, kas, kaip klostysi situacija toliau. Ačiū. Toliau kalbės ponas Brandy. Ačiū pirmininkė. Pagal pagal tuos, kurie nori laikytis laiko sustabdymo mechanizmo ir jį pra, pratesti. E, jiems norėčiau pasakyti, kad reikia būti praktiniškais. Šią savaitę Pasaulio ekonomikos forumas paskelbė ataskaitą apie globali, globalius pavojus per ateinančius dešimtmečius. Ir didžiausias pavojus yra klimato kaita. Daug, daug kitų pasaulinio lygio pavojų taip pat yra susijęs su klimato kaita, jos sąlygoti ir taip pat ekonominė krizė. Taigi pirmą turime rimtai pripažinti, kad reikia e, aktyviau spręsti klimato kaitos problemą. Europoje yra ATL sistema ir jau nusprendėme, kad aviacijos pramonė taip pat turi būti įtraukta į šią sistemą. Ir tai yra logiška. E, Visų pirma, nematau nei vienos priežasties, kodėl reikėtų iš jos išbraukti kurios nors sektorius. O antra, aviacija e, lengviausiai traukti, kadangi e, čia jau ir taip yra sąžiningos žaidimos sąlygos. Taigi nematau nei vienos priežasties ir niekas man nepateikė jokio rimto argumento, kodėl neturėtume uh, tęsti pradėto darbo. Ponas Kalananas kalbėjo apie e, principų kainą. Galima visą tai apversti ir paklausti, kokie yra mūsų kainų principai. E, mane e, čia stebina tai, kad kaina yra mažesnė negu kad už podelį kavos lėktuve. Tačiau klausydamasis Kinijos ar Amerikos oro linijų atstovų susidarau įspūdį, kad mes čia reikalaujame tūkstančių eurų už tarpkontinentinius skrydžius. To aš tikrai nesuprantu. Toliau, kai dėl įgyvendinimo. Martinas Kalananas sutinka ir priima tai, kad kai kurios valstybės narės ne įgyvendins šio nediduko teisės akto. Kas yra didelis, kas yra nedidelis. Kur jūsų skiriamoji riba? Kokių teisės aktų valstybės narės gali sauliaisti neįgyvendinti? Man atrodo, yra viena bendra linija. Jeigu yra jau Europos teisės aktas, jį privalo įgyveninti visos valstybės narės. Ir viskas. Galiausiai, ir galbūt tai yra svarbiausias dalykas, Visą tai eina daug toliau negu klimato kaita ir aviacija. Čia turime kalbėti apie Europos patikimumą. Mes susėdome ir nusprendėme, kad ICAO turės vienus metus, kad galėtų mm, sugalvoti kokį nors bendrą visuotinį sprendimą, tačiau ICAO to nepavyko padaryti. Taigi, ko, kas jumis tikės, jeigu jūs grasinsite, kad jeigu kažko nebus padaryta, bus imtasi priemonių bet e, po to jų nesimate. Kai dėl Airbus, čia yra ekonominis šantažas, kad nuo kada mes jam pasiduodame. Ir jeigu dabar pasiduosime, situacija neišsispręs. Tada amerikiečiai, brazilai, kinai ir kiti žinos, kad Europą galima šantažuoti. Pas, bus pasitelktos kelios didelės pramonės įmonės valstybėse narėse ir jos privers Europą susiskaidyti. Mes turime išlikti vieningi, palaikydami Europos komisiją. Ir iš tikrųjų manau, kad kaip Europos parlamentas mes turėtume pasirodyti tvirti ir nepasiduoti ekonominiam šantažui. Ačiū. Dėkoju. Toliau ponas Seiba. Ačiū. Aš manau, kad čia reikėtų kalbėti apie esminius principus. Kaip mes dirbame Europos parlamente ir ar kaip Europos Sąjunga mes save traktuojame kaip rimtą veikėją ar pasiduodame ekonominiam spaudimui. Ar norime nusileisti ekonominiams interesams. Ekonominis poveikis oro bendrovių sektoriui bus minimalus, jei atliktume poveikio vertinimą, kaip sakė ponė Foster, kam to reikia, jeigu tas poveikis apskritai yra niekinis porą eurocentų. centų. Jeigu ta našta būtų didesnė, tai būtų protinga, bet tokiu minimaliu atveju, man atrodo, ekonomiškai neapsimoka atlikti tos poveikio analizės. O politinio poveikio analizę atlikti daug sunkiau, kadangi tiek ES, tiek už jos ribų yra šalių, kurios nori, kad Europa susiskaidytų. Tai yra kaip ir išbandymas kuris parodys, ar Europa moka būti vieninga ar ne tarptautinėje erdvėje ir kalbėti vienu balsu. Nes jeigu norime ir toliau išlikti stiprus, ypač kalbant apie tarptautinę klimato politiką, turime būti vieningi, kitaip tapsime pajokos objektu, nes mes atversime oro erdvę oro linijoms iš įvairiausių šalių. Yra daug dokumentų, kurie pateikiami siekiant įrodyti, kad teisiškai tai yra įmanoma, bet čia nėra dalyko esmė. Esminis klausimas, ar norime Europos, ar jos nenorime. Ir manęs visai nestebina, kad britų kolegos skeptiškai pasisako. Turime nuspręsti Europos parlamente, ar norime Europos Sąjungos, ar ne. Todėl visiškai pritariu ponui Lyze. Ir tikiuosi, kad pavyks pasiekti mums išvadas, kurios nepadarys mūsų pajokos objektu tarptautinėje bendruomenėje ir neatskleis mūsų silpnųjų pusių. Susidurėme su akivaizdžiais bandymais mus šantažuoti dėl darbo vietų. Mane nuvylė kai kurios valstybės narės, kurios iš nacionalinių biudžetų gauna daug pinigų tyrimams ir plėtrai, o dabar nori susilpninti Europą. Nepamirškite, kad Europa reiškia atsakomybę, o taip pat ir teisės. Jeigu jau gaunate europinį finansavimą, tuomet prisimkite ir atsakomybę. Būkite ištikimi Europos Sąjungai. Ačiū. Siūlau tęsti darbą, kadangi tuo jau pas mus atvyks Graikijos klimato reikalų ministras. Todėl norėčiau paprašyti komisijos atsakyti į Sato Hasi klausimus, taupant laiką, nes nenoriu, kad ministrui paskui reikėtų laukti. Ar gerai? Prašom, komisija. And, and Ačiū pirmininkė. Labas rytas, gerbiamus Europos parlamento nariams. Noriu visų pirma pasveikinti pranešėjus su didžiulėmis pastangomis, tikrai sudėtingų klausimų. Mm, tai iš tikrųjų klausimas, kuris persipina su politika, su principais, tikrai gan keistų būdų, kai es Teisės aktai buvo patvirtinti 2008 metais, buvo susitarta dėl teisės aktų 2008 metais, parlamentas ir valstybės narės norėjo, tikrai rėmė visus tos lausimus ir čia ne, ne, tikrai yra ES teisės aktai, ne kažkas tai, ko siekia tik tai Europos komisija pati viena atskirai. E, pritariu tiems nariams, kurie pabrėžia tai, kad labai svarbu, kad mes e, paisytumėm tarptautinių daugiašalių procesų uh, Um, kad tarptautinės dėrybos būtų viso to, ko mes siekiame centre. Iš tikrųjų, spalio mėnesio IKAO, tarptautinis civilinės aviacijos organizacijos sutikimas buvo sėkmingas dėl mm, pasaulinės priemonės. Ir įvertinant visą tai, kiek daug valstybių narių sugebėjo sutarti dėl bendrų pastangų, uh, dėl globalios sistemos, tai tikrai buvo reikšmingas dalykas. Buvo diskusijų dėl laik, tarpinio laikotarpio priemonių galbūt to, toms valstybėms ar tiems regionams, kurie būtų pasirengę tai padaryti dar ir iki 2020 metų. Kai kurios valstybės galbūt mm, taip ir perskaitys tas nuostatas, tas punktus dėl to tarpinio laikotarpio priemonio kaip mm, privalomas. ES nesutinka su tuo kategoriškai mm, įtraukė savo punktus Aišku, mes toliau tęsime pastangas, kad būtų surastas konsensusas, kad būtų konsenso pagrindų laikomas ES teisės aktų, tačiau mes tikrai savo teisės aktų uh, E, nepriminėsime pagal tai, kas būtų priimtina ar nepriimtina kitai trečiai šaliai, kitai trečiai valstybei. Mūsų pasiūlymas per 16 dienos yra tikrai nuoširdžios pastangos ir mm, mėginimas padaryti tai, kas buvo nuspręsta į ką asamblėjoje. Mes taip pat ir atskirų nuostatų numatėme dėl uh, Um, labiausiai dėl mažiausiai išsivyšiusių valstybių, kad būtų galima atsižvelgti jų ypatingai jautrą situaciją ir tai, kas buvo iki karo nuspręsta. Daug mūsų partnerių e, stambiųjų aviacinių valstybių pasiūlė oro erdvės metodą. Ir tuo pagrindu mes iš esmės tikrai labai smarkiai susiauriname savo LTPS e, visą, visą sistemą, terš, terš, teršalų leidimų sistemos visą tą taikymą ir tai buvo priimtina dėl to, kad mes galvojame, kad ta globali priemonė bus patvirtinta ir mes norime sukurti palankiausias sąlygas tam patvirtinimui. Dabar, ką mes turime įvairiuose kompromisuose ir tarybos mm, diskusijose, uh, Tai yra įvairūs būdai, kaip būtų galima galvoti apie tą ateities e, tikslą. Nėra tolesnio pratesimo po 2014 metų tarp ES, ES ekonominė erdvėje. Čia galvojant apie tą oro erdvės metodą, yra toks variantas, yra kitas variantas, kurie pasisako už bendrijos metodą, kad būtų sukurtas pagreitis į kavo, kad būtų į kavo procesai siejami su ES um, teisės aktai. Kai kas, kiti dar galvoja, kad reikia pratesimo iki 2020 metų, kad tai būtų geriausias variantas. Uh, Manau, kad visi tie variantai priklausys nuo politinių dėrybų ir politinio pasirinkimo. Tuo pat metu aš galvoju, kad pagrindiniai kriterijai, pagal kurios reikėtų vertinti tos variantus, būtų administracinis paprastumas, stabilumas, nuolatinumas ir tai, ar tai tikrai yra geras reglamentavimas. Mes galvojame, kad komisijos pasiūlymas atitinka visus šios kriterijus. Be to yra politinio palaikymo dar klausimas politinio priimtinumo klausimas. Ir čia jau klausimas yra kiek mes norėsime sutikti. E, Nepaslaptis, kad e, yra nuo komisijos pasiūlymo įvykę tam tikrų įvykių, yra tam tikrų partnerių, kurie tam tikrą prasme sureagavo į tą oro erdvės požiūrį, bet e, nėra ženklų. Mūsų pasiūlymas tiek teisiškai, tiek uh, politiškai yra patikimas, geras, visiems operatoriams bus taikomos vienodos taisyklės. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų laikas labai spaudžia. Labai gerai, aišku, kad yra pažangos, kad yra norma siekti kompromiso ir tikrai stengiamasi rasti sprendimus, o ne įstrikti politikoje, principuose. Uh, tikrai stengiamasi rasti kelią į priekį, kad būtų galima iki balandžio pabaigos užbaigti e, bendro sprendimo procesą. Tai, aišku, pareikalaus daug pastangų, bet esu tikra, kad visos teisės aktų leidėjos sudės visus, visas geriausias savo pastangas ir tikrai stengsis visą tai padaryti. Tai ačiū ir tuo baigsiu pirmininkė. Vielleicht können Sie jetzt noch mal ergänzen die Frage, die ich gestellt habe. Ich habe eine konkrete Frage gestellt, welche Mitgliedstaaten Aš norėčiau, kad atsakytumėte į mano konkretų klausimą, kurios valstybės narės nėra įgyvendinusios dabar galiojančių teisės aktų ir kurios yra įgyvendinusios. Gal galėtumėte atsakyti į mano klausimą? Ačiū. Yeah, to... Ačiū, pirmininkė, nenorėjau ignoruoti jūsų klausimą, aš tiesiog galvoju, kad tai yra žodinis klausimas papildomai dėl įgyvenimo užtikrinimo. Uh, kaip jūs pageidavote. Um, you know, uh, e legislation... Kaip žinote, ES teisės aktai yra įgyvendinami dėl SLTPS e Čia yra pasidalinta kompetencijomis ir valstybių narių kompetentingos institucijos užsima diskusijomis, korespondencija, su atitinkamais operatoriais, kurių prievolė yra tai gyveninti per ES teisės aktus. Bendrai vertinant, kiek yra mm, aviacijos CO2 teršalų situaciją pagal priekybos taršos leidimai sistemą. 2012 metais įgyvenimo užtikrimas yra pakankamai didelis. 98 procentai CO2 išlakų yra apimta 2012 metais. Tačiau yra dar kažkiek tai nesilaikymo ir politiškai motivuoto įstatymų nesilaikymo ES lygmenių. Dabar gal, kalbant apie fiksuotus įrenginius, yra procedūros, kurios bus įdėktos e, nacionalinių lygmenių. Šios procedūros yra įvairios e, skirtingose valstybės narėse ir ES direktyvų laikymasi užtikrina ES e, komisija, Europos komisija mes aiškinomės, kiek yra laikomasi visų reikalavimų ir nustatėme, kad visos valstybės narės visiškai laikosi direktyvų reikalavimų. Gyvenimo užtikrinimo procedūros gali būti sudėliotos į keturis žingsnius. Visų pirma, yra oficialus pranešimas paprastai, po to yra oficialus pranešimas dėl baudos pritaikymo, tai jeigu taikoma, gali tada operatorius avialinijų apskūsti, kad būtų galima konkrečias išlakas skaičiuoti pagal konkrečias nu, teisinės nuostatas. Po to jau yra įgyvenimo užtikrinimo veiksmai gali būti įgyvendinami ir gali būti pritaikytos numatytos tos baudos. Čia tvarkaraščiai yra skirtingi, paprastai yra nuo dviejų iki šešių mėnesių kiekvienam žingsniui skirta, taigi tai nėra procesas, kurį galima atlikti per vieną naktį. Kiekvienam žingsniui skirtas laikas dažnai priklauso nuo nuo visų administracinių sudėtingumų, žiūrint, kokios yra nacionalinės procedūros, kaip jos yra perkeltos į nacionalinius teisės aktus. Mm, valstybės narės kreipiasi į komisiją kad komisija laiky, imtųsi koordinuojamojo vaidmens, kad padėtų valstybėms narėms įgyvendinti tuos visus dalykus, kad jeigu yra kažkokie tai įgyvenimo užtikrinimo veiksmai taikomi, kad visą tai būtų daroma vieningai, vienodai. Pavyzdžiui, e, birželio mėnesį praeitais metais pirmieji e, oficialaus įspėjimo raštai buvo išsiuntinėti to, toms avialinijoms, tiems operatoriams, kurie nesilaikė reikalavimų. Taip pat buvo susitarta ES lygmenių, kad būtų sukurtas geriausias pagreitis. Um, IKAO asamblėjai oficialios baudos nebus pritaikytos iki IKAO asamblėjos, kadangi buvo toks bendrasis susitarimas. Tai mes sieksime žengti kitus įgyvenimo užtikrinimo žingsnius 2014 m. vasarį. Kol kas komisija neturi priežasčių abejoti valstybių narių įsipareigojimais įgyveninti ES teisės aktus. Tais atvejais, kai yra uh, kažkokio tai vėlavimo ar kažkokios paine, kažkokio nesupratimo procedūrų, tai mes pradėjome pirmosius tos formalius žingsnius, kad jau galėtumėm pradėti pasirenkti e, pažeidimo procedūroms. Pane Petrum, aš dar norėčiau paklausti jūsų kartą, kurios valstybės narės, kurios valstybės narės nesilaikė taisyklių. Uh, kurios valstybės manęs paskutinį kartą klausiu yra negyvendinusios reikalavimą. Nei viena valstybė narė šiuo metu nėra pažeidusi nacionalinių teisės aktų dėl gyvenimo užtikrinimo procedūrų. Skirtingi yra terminai, per, per kiek reikia įgyventi kuriuos žingsnius. Per, kai kuriais atvejais yra numatyta vieneri metai, kitose valstybėse narėse nuo pažeidimo yra numatytas laikas, kad bauda turi būti išieškota per vienerius metus nuo pažeidimo. Skirtingose valstybėse narėse narėse ta, tie skirtingi veiksmai yra įgyvendinami skirtingų greičių. Satuhasi. Satuhasi. Uh, letters are sent, but... Laiškai išsiusti, e, atrodo, kad kažkas paaiškėjo, bet ne iki galo. Yra Saudo Arabijos, Kinijos, Indijos avialinijos, kurios skraido į Europą ir skraido Europos viduje ir nesivadovauja šiomis taisyklėmis. Ir komisija į tai visiškai nesureagavo. Kinija, Kinijos avialinijos skraido tarp Atenų ir Müncheno. Taigi, nuo, iš Frankfurto į Hamburgą Vokietijoje taip pat e, skraido Kinijos avialinijos. Ir aš manau, kad kai situacija tokia, kad kokią dabar signalizuoja Europos Sąjunga, dėl taršos leidimų priekybos sistemos, nes jaučia spaudimą iš kitų valstybių. Taigi mes tikrai e, neturėtume o, kitų valstybių operatoriams leisti nesivadovauti ES teisės aktais, kai tie operatoriai skraido ES viduje. Tai turi būti labai aiškiai pasakyta ir valstybėms narėms, ir operatoriams. Dėkoju. Ponas Gebrandi labai trumpai. Vienas labai trumpas klausimėlis Aš manau, kad jūs sakėte, kad kom, komisija o, sulaukė iš tam tikrų valstybių narių politinė, politinės valios ar motivacijos nesilaikyti tų teisės aktų. Ar galit konkrečiai pasakyti, kurios tos valstybės yra politiškai motivuotos? Galbūt galėtumėte atsakyti į šį paskutinį pono Gebrandžio klausimą. Aš manau, kad, e, kad aš šiek tiek kitaip formulavau tą sakinį, kad nėra prievolės dabar, bet Europos Sąjunga visgi privers taikyti tuos teisės aktus, bet kaip minėjau, tai nenutinka per naktį. Reikia dar patikslinti, nustatyti e, taršos leidimų priekybos sistemos apimtis, e, reikia dėrėti su atitinkamų kompetentingų institucijų teisininkais. Ir ES daro viską, kad būtų įgyvendinami teisės aktais o Kinijos operatoriai taip pat yra įspėti, nuolat vyksta susirašinėjimas tarp šių operatorių ir atitinkamų institucijų. Tai yra visiškai normali procedūra. Susirašinėjimas, korespondencija vyksta. Aš negaliu kalbėti visos komisijos vardu, bet galiu pasakyti, kad mes ne, nedėlisėm E, taikyti tam tikrų priemonių, kai valstybės narės specialiai laužo teisės aktus, bet dabar dar jokie terminai nėra pažeisti, viskas vyksta tvarkingai. Dėkoju, prieš suteikdamas žodį pranešėjui dar noriu šitą pasakyti. Aš klausiau iš pradžių, paskui pradėjau rėkti. Aš noriu paklausti, kodėl jūs tos teisės aktus e, keičiat jau trečią kartą. Ir taip skubotai, procedūros labai skubotos. O pirminiai teisės aktai, nors aš ne teisininkas, tie pirminiai teisės aktai dar net nebuvo tinkamai gyvendinti. Tai kai atsakymai į mano klausimus buvo visiškai nepatenkinami. Žinoma, kad aš nekaltinu jūsų, jūs čia atvyko tik atsakyti klausimus, bet aš noriu pasakyti, kad e, tie terminai yra netinkami. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju kolegos už tai, kad paremėt mano požiūrį. Ir šiandien pasidarė labai aišku, kad jūs visiškai pritarėt mano požiūriui į kao poziciją yra kitokia. Tačiau dabar suprantu, kad didžioji parlamentarų dalis, dalis pritarė man ir sutinka su mano pozicija. Komisija turėtų prisimti daugiau atsakomybių tose srityse, kuriuose jinai yra kompetitinga. situacija kitokia negu kad manėm. Jeigu yra kažkokių neiškumų, tai reikia trišalė, per trišalės darybas tuos e, klausimus išspręsti. Gal jau reikia kalbėti apie sankcijas trišalėse darybos ir nustatyti kažkokius terminus. Aš nesu pasirengęs e, dalyvauti trišalėse dėrybose, kai nežinom, ar teisės aktai yra įgyvendinami ar ne. Ir iš tiesų esu šokiruotas, kad valstybės narės skiria e, labai mažai dėmesio šiam klausimui. Aš kalbėjau su prancūzijos ministru ir jis man aiškiai pasakė, kodėl reikėtų tuos teisės aktų sustabdymus pratesti. Dabar viskas vyksta štai tokiu lygmeniu o mes darom paslaugą kinams ir panašu, kad tai yra mūsų prioritetas, bet kinai turėtų gerbti mūsų įstatymus. Problema ta, kad dažnai kinai net nežino, kokie tie teisės aktai galioja. Ir, kaip minėjau, šiuo metu nesu pasirengęs dalyvauti trišalėse darybose. Aš rašiau pirmininkaujančiai Lietuvai, tačiau negavau jokio uh, atsakymo, tai gal dabar taryba mums turėtų atsius laišką ir nurodyti konkrečias datas. 2007-2008 metai. Ne komisija, ne parlamentas, o taryba e, norėjo pateikti poziciją dėl trečių šalių, kurios ne, netaiko teisės aktų. Ir buvo kalbama, apie tai, kad e, reikėtų atimti teisę vykdyti veiklą Europos Sąjungoje. Ir tokia buvo tarybos pozicija. Aš nesu pasirengęs pritarti e, pakeitimas. Dabar dėl Jackie Foster. Ji minėjo, kad mes kalbam ne apie dogmas. Dėkoju, kad buvo tokia draugiška su manim ir sakėt, kad komisija yra tas blogasis veikėjas. Ne, komisija iš tiesų visą laiką yra labai pragmatiška. E, Džordžas Osbornas yra didžiausias pragmatikas. Jis sako, mes kalbam ne apie pelnus, mes kalbam apie dogmas. Aš ne, Europos Sąjunga neturėtų nei vienu centu prisidėti prie tarptautinių dėrybų. Bet vis dėlto iš Frankfurto į Šanhajų e, lėktuvai skraido ir už verslo klasės bilietą reikia mokėti po kelišimtus eurų. Tokie yra faktai. Jungtinėje karalystėje tokie yra mokesčiai ir jungtiniai karalystės požiūris yra dogmatiškas ir kelia problemų tarptautinėje arenoje. Dar norėčiau pasigal... priminti, kas buvo įtrė. Įtrė nubalsavo už teisės akto sustabdymą. Nors tokia Envi, Envi ši pozicija, šios pozicijos dauguma nepalaiko tai labai ribota pozicija. Panašu, kad įtiriai atmetė šį pasiūlymą e, didžiąją balsų daugumą, bet galiausiai tas dokumentas parlamente buvo patvirtintas. Tai jeigu atrodo, kad tik Envy reikia šio teisės akto, tai neaišku, kokie bus galutiniai rezultatai. Mes dėl oro erdvės balsuosim e, kitą savaitę ir tada pamatysim, kokia yra iš tikro e, situacija, kažiai ar pasieksime kompromisą. Džiaugčiausi, jei pasieksime. Aš esu gana tikras, kad mes e, neturėtume palaikyti to komisijos pasiūlymo. Ministras jau laukia už durų, o dėl šio klausimo balsuosime kitą savaitę 30 dieną. Taip pat balsuosime ir dėl mandato. Jeigu, tai, jeigu nubalsuosime, tai galėsime balandžio plenariniai sesijoje tai aptarti. O kaip dėl komisijos atsakymų į klausimus, tai man jie kelia tikrai didelį nerimą ir abejonių. Aš nesu tikras, kad galim dirbti štai tokiu tempu. O dabar pereikim prie kito darbo tvarkės klausimo.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 ir norėčiau nuoširdžiai pasveikinti atvykusį pirmininkaujančios Graikijos atstovą, pona Janis Manitatis, kuris yra Graikijos aplinkos, energetikos ir klimato kaitos ministra. Ir tradiciškai svečias e, kalbės pirmą ir pristatys pirmininkaujančios šalies prioritetus. Paskui galėsite pateikti klausimus. Pirmiausia, pateiks juos koordinatoriai. O paskui ir kiti kolegos galės pateikti savo klausimus. Norėčiau paprašyti visų kolegų kalbėti kaip galima trumpiau. Ministrė, žodis jums. pirmininkė, kolegos, garbus nariai, dėkoju už tai, kad pakvietėte mane čia šiandieną, kad galėčiau pristatyti pirmininkaujančios Graikijos prioritetus. Pirmiausia, norėčiau Jums priminti tai, ką sakė ministras pirmininkas Strasbūre. Ir taip pat norėčiau graikų vardu padėkoti Europos parlamentui, nes jis buvo mūsų pusėje pastarojo meto sunkmečių. Taip pat norėčiau padėkoti didžiai daugumai Europos parlamento narių, kurie pripažino Graikijos žmonių auką. Prieš pereinant prie pirmininkavimo prioritetų, norėčiau pakalbėti apie bendruosius prioritetus. Pirma, sieksime užtikrinti užimtumo ir augimo pakto e, įgyvendinimo skatinimą, kad e, skatintume augimą ir išspręstume nedarbo, ypač tarp jaunimo, problemą. Antroji Antrasis pirmininkavimo prioritetas bus gilinti ekonominį ir pinigų sąjungą, kreipiant ypatingą dėmesį į dėrybas dėl bankų sąjungos. Trečiasis prioritetas yra susijęs su neteisėtos migracijos problema, tačiau nepažeidžiant žmogaus teisių ir paisant judumo teisės. Trečiasis prioritetas, kuris tiesiog įtakos ir šio komiteto darbą, yra štai koksai. Pirmininkaujantį Graikiją norėtų pristatyti naują direktyvą e, apriepiančią Europos Sąjungos jūrų strategiją. Sieksime reformuoti jūrų politikas ir Apie tai buvo kalbėta, apie tai bus kalbame 2014 birželio vadovų taryboje. Įtrauksime aplinkosaugą, energetiką, žuvinkystę, aplinką, saugumo aspektus bei regioninius aspektus į šią bendrą jūrų strategiją. Pavyzdžiui, Europos Jonijos ir Adrijos jūrų strategija Tai, aišku, aktualu pirmininkaujančiai Graikijai, bet ir vėliau pirmininkaujančiai Italijai taip pat bus aktualu. Be to, pridursiu, jog pirmininkaujantis šalis labai vertina jūsų komiteto veiklą ir mano, kad ji yra svarbi politinėje dimensijoje, kadangi visi Europos piliečiai aplinką laiko svarbių aspektų klimato kaitos kontekste. Todėl nu, noriu prašyti jūsų paramos ir nuoseklaus bendradarbiavimo per šį trumpą pirmininkavimą, kadangi esu įsitikinęs, kad glaudus bendradarbiavimas tarp e, jūsų komiteto ir klimato kaitos tarybos padės mums greičiau išspręsti šias problemas. Dabar norėčiau padaryti kelis pastebėjimus. Mūsų pirmininkavimas vyksta labai svarbiu metu ir todėl svarbu dar sėki juos priminti. Pirma. Deja, žmonija nesugebėjo sustabdyti temperatūrų kilimo, apsiribojant dviejais laipsniais. Todėl reikia imtis dar veiksmingesnių priemonių, kad pristabdytume temperatūrų kilimą. Tai buvo pagrindinė paskutinės kap ataskaitos išvada. Toliau. 70 procentų šiltnamą efektą sukeliančių dujų išmetama besivysančiose šalyse. Tik 11 procentų yra iš Europos Sąjungos. Europos Sąjunga yra vienintelis regionas visame pasaulyje, kuris skyrė 118 milijonų eurų, milijardų eurų visoms su klimato kaita susijusioms politikoms iki 2018 metų. Dėl to neseniai balsuota Europos parlamente ir nuspręsta, kad jeigu nesirūpinsime biologinę įvairovę, tuomet prarasime 3 procentus BNP Ekonomistai dabar atrodo jau sutarė dėl to, kad biologinė įvairovė yra labai svarbi. Ji kasmet sudaro 312 milijardų eurų. Energetikos taryboje jau buvo nuspręsta, kad pusantro milijardo žmonių pasaulyje dar neturi elektros ir dar daugiau žmonių negali išsivirti savo maisto. Taip pat mums labai svarbus e, atliekų gabenimo klausimas. Norės, stengsime, kad šis dokumentas būtų patvirtintas jau pirmojo svarstymo metu. kai dėl oro transporto. Šis klausimas labai svarbus. Visi žinome, kokia svarbi yra stabili teisinė bazė, kad oro linijoms viskas būtų aišku. Taip pat žinome, kaip svarbu, koks svarbus bus IKAO sprendimas nustatant pasaulinio lygmens priemonės dėl rinkos, dėl veiklos rinkos, rinkos operacijų. Suprantame, kad tam, kad padidintume Europos patikimumą, būtina nedelsiant susitarti šiuo klausimu. Ir atsižvelgiant į tai, mes esame pasiruošę, pasiruošę konstruktyviai bendradarbiauti su jūsų komitetu, kad būtų pasiektas sutarimas jau pirmojo svarstymo metu. Taip pat yra pasiūlymas dėl reglamento, dėl svetimų rūšių. Mes jau nustatėme labai aukštus tikslus šio klausimu, kadangi mums yra likę labai nedaug laiko. Parlamento iniciatyvos pagreitinti balsavimą dėl šio reglamento jūsų komitete dėka ir atsižvelgiant į praėjusios ministrų tarybos padarytą pažangą, dabar yra įmanoma pasiekti susitarimą šio klausimu ir e, mes esame įsitikinę, kad tai pavyks. Dar lieka e, nesutarimų tarp įvairių valstybių narių, ypač kalbant apie apie tai, kad reikia įtraukti rūšis, kurios, ki, kurių, kurios kyla iš tų valstybių narių. Ir dėl to, kokios turėtų būti išimtys. Tačiau kai kur nuomonės ir sutampa. Aš nenoriu per daug laiko skirti šiam klausimui, nes dabar kaip tik vyksta dėrybos. Tačiau manau, kad po kelių mėnesių taryba ir parlamentas, ir taip pat komisija galės pagaliau pasiekti susitarimą, kuris pirmą kartą mums leis parengti griežtą teisinį pagrindą leisinti apsaugoti biologinį įvairovę valstybėse narėse. Dar vienas svarbus mūsų pirmininkavimo prioritetas yra susijęs su klimato kaitos paketo veiksmingų įgyvendinimų, atsižvelgiant į 2013 metų situaciją. Šie sprendimai yra labai svarbus tiek energetikos, tiek klimato kaitos prasme. Tai bus aktualu ir energetikos, ir klimato ir aplinkos darbo grupėms taryboje. Ir šiuo klausimu taip pat susitiks atitinkami ministrai kovo mėnesį. Kadangi klimato kaitos ir energetikos e, klausimai bus aptariami Europos vadovų taryboje vyksiančioje kovo gale. Tikimasi, kad diskusijos šiais klausimais tarp visų trijų institucijų bus pabaigtos iki šių metų pabaigos. Kitaip tariant, galėsime užbaigti darybas dėl šio dokumento, pirmininkaujant Italijai. Norėčiau priminti, kad pirmininkas Barozo, kalbėdamas apie šį dokumentą, vakar sakė, kad klimatas yra labai svarbi mūsų planetos ateities dalis. Tam reikia tinkamos energetikos politikos. Tai taip pat svarbu ir mūsų konkurencingumui. Taigi vakarykštis dokumentų paketas galėtų tapti pragmatiškų pagrindų dialogui apie energetiką ir klimato kaitą. Pirmininkaujanti šalis ir visi kiti – atsižvelgdami į vakar prasidėjusias diskusijas, turi nepamiršti, kad turime aiškiai suformuluoti tai, ko mes kaip ES norime pasiekti 2030 metų. Antra, reikia susitarti dėl bendros Europos pozicijos, dėl e, šesd sumažinimo, atsižvelgiant į tarptautinius emisijų susitarimus, kurie bus priimti kitais metais Paryžiuje. Toliau. Reikia apsispręsti dėl energijos tiekimo saugumo, patikimumo, gerinant energijos naudojimo veiksmingumą ir gerinant energijos tiekimo tiks, tinklus, taip vadinamosius PCI. Taip pat reikia pagalvoti ir apie mažai CO2 išmetančias technologijas. Tam aišku reikės inovacijų ir paramos tyrimams ir plėtrai. Pirmin, mūsų pirmininkaujantis šalis mano, kad visi europiečiai nori sukurti tokią ekonomiką, kuri leistų išlaikyti dabartinės darbo vietas, o taip pat sukurti naujų. Ir kuri tuo pat metu mažiau priklausytų nuo eksporto ir labiau susitelktų į švarios energijos gaminimą, gaminimą viduje. Norėčiau taip pat pabrėžti, kad energijos paketas numato labai ambicingą tikslą iki 2030 sumažinti CO2 emisijas į 40 procentų. Tai yra vienas būdų, kaip pasiekti ekonomiką Europoje, kuri, kuri, kurioje būtų generuojama mažiau CO2 emisijų. Parlamentas sutinka, kad reikia laikytis tokios pozicijos. Taip pat norėčiau priminti, kad ES ir toliau privalo susitelkti ties atsinaujinančių energijos išteklių šaltinių plėtra o taip pat energijos taupimo ir e, veik... energijos veiksmingų panaudojimo. Pirmininkaujantį Graikiją darys viską, ką gali, kad šio klausimų diskusijos taryboje būtų sklandžios. Ir kiek įmanoma, mes taip pat diskutuosime apie teisėkuros pasiūlymų pakeitimus ir struktūrinius pakeitimus, kurie yra būtini e, ATL sistemoje. Toliau. Emisijos iš laivybos sektoriaus. Nors laikas spaudžia, bet norėčiau pakalbėti apie tikslus šioje srityje. Mūsų tikslas yra stebėti emisijas. Žinome, kad tai yra labai sudėtingas techninis klausimas. Taip pat Čia įtraukiami ir trečiųjų šalių laivai. Reglamentas, kuris bus patvirtintas, turi būti funkcionalus. Jis neturėtų sukelti įgyvendinimo problemų. Ir taip pat reikia pasirūpinti, kad nebūtų pernelyg sukurta daug biurokratinės naštos. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad buvo padaryta pažanga – dar vienoje srityje. Turiu omenyje 2015 metais Paryžyje vyksiančias tarptautinės dėrybas. Mes joms tenksime pasiruošti kaip galima geriau. Taip pat reikia kalbėti ir apie oro kokybės dokumentų paketą. Ir čia ketiname parengti tris teisėkuros pasiūlymus. Tai yra nacionalinių emisijos, emisijų didžiausių leistinų ribų direktyva, naujasis pasiūlymas dėl direktyvos, dėl vidutinio dydžio e, kūro įrenginių ir, ir dar vieno pasiūlymo. Tikimės, kad ministrų taryboje šiais klausimais vyks išsamas diskusijos. Toliau pereinant prie plastikinių maišelių. Tai yra be galo svarbus klausimas. Visi žinome, kad plastikiniai maišeliai kaupiasi gamtoje, ypač jūrose. O tai turi didžiulį poveikį aplinkai. Taryba pripažįsta, koks svarbus yra šis klausimas. Ir norime padaryti kaip galima didesnę pažangą sprendžiant šią problemą. Toliau perinant prie neteisėkuros klausimų. Trumpai juos apžvelgsiu. Aplinkos taryba prisidės prie Europos semestro. Tai bus aptarta kovo mėnesį antrą tarybos išvados dėl biologinės įvairovės, atsižvelgiant į tarptautinį COP12 susitikimą bioįvairovės klausimais bus priimtos ministrų taryboje birželio mėnesį. Toliau reikia koordinuoti poziciją dėl tvarios plėtros klausimo, atsižvelgiant ir jo plus 20. Taip pat renkti bendrijos poziciją, ruošiantis jungtinių tautų susitikimo į Nairobį, kuris vyks birželio mėnesį ketvirtą. Reikės parengti ES poziciją dėl tarptautinių konvencijų, tokių kaip Arhuso konvencija. Be to, mūsų prioritetas yra kurti bendrijos poziciją ruošiantis tarptautiniams konferencijai, tarptautiniai konferencijai Paryžyje, taip pat e, tarptautiniams dėryboms vyksančioms birželio mėnesį Bonoje ir COP12 susitikimui Limoje 2014 pabaigoje. Dėl šios priežasties turbūt Bonoje vyks ministrų susitikimai kuriuose bus rengiamos pozicijos konkrečiais klausimais, kurie paaiškės Limoje. Kolegos, norėčiau informuoti, kad 2014 gegužės 14 ir 15 dienomis vyks neformali aplinkos taryba Atėnuose, kur bus kalbama apie mėlynąjį augimą. Ši ekonomika sukuria darbo vietų daugiau nei 5 milijonam žmonių visoje Europos Sąjungoje. Ir į Europos ekonomiką įneša 5 e, milijardus eurų. Pirmininkaujančios Graikijos tikslas bus e, e, palaikyti integruotą požiūrį į mėlyną augimą, kad būtų galima 7 milijonais darbo vietų padidinti iki 2020 metų šią rinką ir 7 700 milijardų eurų investuoti į ekonomiką. 2014 kartu su Italija mūsų pavadinti viduržėmė jūros metais. Taigi ketiname surenkti konferenciją klimato kaitos ir aplinkos klausimais skirtą viduržėmė jūros šalių sąjungos nariams. Ir jau dabar tuoj baigsiu savo pasisakymą ir norėčiau padėkoti Jums už Jūsų dėmesį. Bet leiskite pridurti, kad aplinkos ministrai susitiks du kartus - kovo 3 Briuselėje ir birželio 12 Luksemburgė. Dar sykį dėkoju. Norėčiau visus pakviesti prisidėti prie mūsų darbo pirmininkaujant. Mes per savo pirmininkavimą sieksime konstruktyvaus bendradarbiavimo su jūsų komitetu ir aš tikrai tikiuosi, kad mums pavyks padėti Europos vyriausybėms spręsti klimato kaitos iššūkius. Ačiū. Labai ačiū, ministrė. Dar turėsime įveikti didžiulį paketą įvairiausių klausimų, bet laikas labai artėja į pabaigą, iki Velykų turėsime viską įveikti, tai tikrai turėsime stengtis dirbti kaip įmanoma greičiau. Mm, iš esmės mes, mums beliko gal trys mm, mėnesiai darbui užbaigti. Taigi, turime dar svečių iš Prancūzijos, svarbių svečių. Tai yra tie, kas atsakingi už departimų gyvenimą Sofija Okony um, pakvietė aštuonis prefektus iš Prancūzijos prefektūrų. Sveikiname jūs atvykus į mūsų komitetą. Genau, da hinten sind Sie. Bonjour. Taip jie, salės gale. O dabar pradėkime klausimą atsakymų raundą nuo koordinatorių. Uh, Peter Lise, Anna Rosbach, Satuba Hassi, Fakue. Peter Lise. Herr Minister, für Ihre Ausführungen und ich denke. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė už jūsų pasisakymą. Visų pirma, noriu išsakyti solidarumą su Graikijos žmonėmis. Tikrai Graikijos žmonės per pasarosius keliarius metus turėjo daug ką paukoti Ir e, tą patį sakiau ir jūsų kolegai sveikatos ministrui. Iš tikrųjų, tai, kad dabar Graikija turi struktūrinį biudžeto perviršį, yra didžiulė sėkmė, didžiulis laimėjimas. Ir aš manau, kad pa, apie tokią situaciją JAV galėtų tik te pasvajoti. Tai paneigia bet kokius melus, kurie sklaido, ypač, pavyzdžiui, mano šalyje. Uh, Mm, kur norima, pavyzdžiui, Graikija iš Europo, kad Europos Sąjungoje jos nebūtų, net aš galiu tą patį pasakyti apie Portugaliją ir taip toliau. Iš tikrųjų, energijos vartojimo efektyvumas būtų labai svarbus šios krizės sprendimas ir kolegos yra pateikę labai įdomių nau, energijos vartojimo efektyvumo planų. Manau, kad būtų labai pozityvu, jei um, Graikija koordinuotų savo veiksmus su Portugalija energijos vartojimo efektyvumo srityje. Uh, toliau, kalbant apie oro transportą, mūsų laukia labai sudėtingas trilogas. Tik ką įvyko diskusijos ir Junktinės karalystės pozicija dabar aiški, panašu, kad tarybos ir parlamento pozicijos labai išsiskirs tos ankstesnėse diskusijose pirmininkas labai aiškiai pasakė, mums reikia pasirūpinti, kad visos valstybės narės įgyvenintų galiojančius teisės aktus dėl stop the clock vieneriems metams, dėl laikino operatorių įsipareigojimo vykdymo sustabdymo vieneriems metams. Yra nenorima, pavyzdžiui, į priekybos apivartiniais taršos leidimais sistemą įtraukti e, skrydžius, kurie yra vykdomi tik ES teritorijoje, pavyzdžiui, tarp Atėnų ir Müncheno. Tai noriu paprašyti, kad trilogė labai aiškiai išdėstumėt poziciją kolegoms ES, ypač finansų ministrams, dėl to, kad tos lėšos turi būti tikslingai paskirstytos. Uh, Ir um, tos lėšos turi būti panaudotos tikrai labai tikslingai. Aš sutinku su TRAN komitetu, su transporto komitetu, tarptautiniai klimato kaitos politika, transporto tinklai. Manau, kad čia ES turi tarti tvirtą žodį. Iki šiol finansų ministrai labai tvirtai laikėsi dogmų, o mes negalime taksyti su dogmomis, jeigu norime sprendimo iki balandžio. Taip pat paminėjote 2020 tikslus, aš į detalės nesileisiu, nes laiko nėra. Bet aš Labai paraginčiau jūs pažiūrėti tai, kaip mes galėtumėm pasiekti tų tikslų, kuriuos mes užsibrėžime ir kaip mes galėtumėm pasirūpinti teisingais ES teisės aktais. Iš komisijos mes girdėjome labai tokių spalvingų atsakymų, bet tačiau kaip yra su atsinaujančiais energijos šaltiniais. Tai galima įvertinti kaip karo paskelbimą. Kol kas turime direktyvą, bendro sprendimo procesas vyksta tarp tarybos ir parlamento. Jeigu ateityje parlamentas turės mažiau galimybės išsakyti poziciją, tai yra išpolis prieš demokratiją. Graikija yra demokratijos lopšys tėvynė. Tai aš tikrai paskatičiau jūs pripažinti, kad bendro sprendimo procedūra tarp parlamento tarybos yra vienintelis būdas žengti į priekį. Ačiū Peter Lysė, dabar Linda Makavan, prašyčiau visų kalbėti labai trumpai. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai, ministrė. Labai džiaugiuosi, kad jūs šiandien čia atvykote. Žinau, kad jūs tikrai labai daug dirbote, kad užbaigtumėt visus tos lausimus, kurie dar svarstomi iki parlamento rinkimų, kad parlamentas spėtų tai padaryti. Vis tik tai norėčiau dėl dviejų klausimų pakalbėti. Jūs dabar pirmininkaujate mm, ir dabar mes turime 2030 metų paketą. Daug kas galvoja, kad tai yra nepakankamai plačių užmojų paketas iš viso. Jeigu aš galėčiau palyginti tai, kokią situaciją esame dabar su tuo, kokia situacija buvo 2000. 2009 metais, kuomet komisaras Dėmas, Graikijos komisaras, paleido į veiksmą tikrai labai ambicingą, plačių užmojų klimato kaitos paketą visą. Dėrybos visos vyko, tai man atrodo, iš tikrųjų, tai, ką vakar gavome iš komisijos, yra visiškai nepanašai tai, kas buvo. Tai atsitraukimas ES visais frontais nekaltinu komisarės Regarto klausimą, bet aš um, kaltinu komisijos pirmininką Baroso dėl to, kad jis yra silpnas lyderis, kad leido um, pramoniai šiam sektoriui dominuoti toje srityje ir leido kai kuriams valstybėms narėms sustabdyti procesus. Um, šis komitetas, parlamentas balsavo už tris labai plačių žmonių tikslų 2030 metams už prieš kelias savaitės. Taigi aš neįsivaizduoju, kaip mes galėsime turėti tvirtą atsinaujinančių energijos šaltinių Um, sektorių ir tikrai plačių užmo tikslus jei nieko nepadarysime, nepakanka vien politikos, reikia dar viską gyveninti, todėl labai svarbus yra klimato kaitos paketas. Ir aš tikiuosi, kad savo pirmininkavimą jūs pasi, panaudosite, nesitašti su tuo, kas yra. Tai bus 2015 metų klimato kaitos dėrybos, tačiau dabar netrodo, kad mes būtumėm lyderiai šioje srityje. Ir kitas dalykas, jūs būsite atsakingas už tą klausimą ir aš tiesiog noriu atkreipti tai jūsų dėmesį, kadangi pirmininkausite taryboje šiais klausimais, tai yra endokrininė sistema trikdančios medžiagos, tai yra cheminės medžiagos, kurios turi tikrai neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Prieš keliarius metus ES uždraudė, pavyzdžiui, abisfenolio naudojimą, tai yra cheminė medžiaga, kuri naudojama plastik E, plastikiniuose gaminiuose, pavyzdžiui, plastikiniuose butelikuose, jos gaminant bisfenolis A naudojamas. Taigi endokrin, buvo raginama daugiau padaryti dėl endokrininę sistemą trikdančių medžiagų. Turėjo būti jau sausio mėnesį iš, iš komisijos pasiūlymai, viskas vėluoja vienerius metus. Komisija tikrai labai silpna, yra milžiniškas lobizmas iš to sektoriaus prieš, prieš veiksmus jos rytė. Jūs esate politikas, aš esu politikė, mes puikiai žinome, kad mes turime būti drąsūs drąsus kartais ir kartais kažką padaryti, kitaip nebus pažangos. Taigi aš labai tikiuosi, kad jūs pažvelgsite į tuos klausimus dėl endokrinės sistemą trikdančių medžiagų ir kolegė Veslund iš Švedijos tikrai labai daug dirba šiais klausimais, yra viena iš lyderių ir jai komisija žadėjo didžiulę pažangą, bet niekas nesikeičia. Tai aš tikiuosi, kad jūs, pirmininkaudamas taryboje, tikrai pastumėsite tą, tą klausimą į priekį. Ačiū Lindai Makavant, Kris Deivis. Ačiū pirmininkė, sveikinu komisarė jūs mūsų komitete ir noriu išsakyti tris dalykus. Visų pirma, dėl ES aplinkosauginių teisės aktų įgyvendinimo, efektyvos įgyvenimo, mes primame teisės aktus, o paskui tas įgyvendinimas labai skirtingas yra skirtingose valstybėse narėse. Gali būti, kad tos valstybės narės, kurios susidurė su ypatingais finansiniais sunkumais, galvoja, kad dar sunkiau yra užtikrinti tinkamus patikrinimus, inspekcijas, pažiūrėti, ar iš tikrųjų viskas gerai vyksta ir todėl ten prastesnis yra gyvenimas nei kitur. Tačiau vis tik tai man įdomu, kodėl valstybių narių požiūris yra toks nenuoseklus, tok, taip skiriasi. Eina kalba ne vien tik tai apie baudas, teisės aktai pateikia platų spektrą įvairių atgrasančių, draudžiančių teisės aktų srityje ir aišku, paskui jau tas interpretavimas būna skirtingas. Tai noriu paklausti, kada taryboje paskutinį kartą buvo iškeltas tas klausimas, kada paskutinį kartą tarybos darbo atvarkė buvo šis klausimas. Ir kodėl neįtraukite to klausimo į darbo atvarkę? Tai mano pirmas toks griežtas klausimas. Antras klausimas dėl plastikinių maišelių. Man atrodo, teisingai sutelkite dėmesį į atliekų problemą, kad, pavyzdžiui, tie maišelė paskui patenka į jūrinę aplinką, bet daug lobistų susijusių su plastikiniu maišelio gamintojas teigia, kad kalbant apie anglės dvideginio kiekį, vienlyginio e, kiekį kai kuriem e, maiš, kitiem maišeliam pagaminti galbūt e, daugiau yra CO2 išskiriama į aplinką nei gaminant plastikinius maišelius. Tai ar buvo svarstomi tie klausimai tarybai? Ačiū, Kris Deivis, dabar Satuhasi. Uh, Ačiū, ministrė, kad atvykote pas mus diskusijoms. Ačiū už tai, kad palėtėte labai platų spektrą temų savo įžanginėme žodyje. Jūs minėjote klimato paketą, kurį vakar paskelbė komisija vakar. Komisija gyrė šį paketą kaip plačių užmojų, o aš galvoju, ką dar komisija galėtų pasakyti apie savo pasiūlymą. Bet aš visiškai pritarčiau tam, ką pasakė Linda McKevin, kad tai tikrai nuvilintis paketas ir to žinios, kurie šiandien skaičiau, rodo, kad ir diplomatai klimato kaitos ryties besivystančiose valstybėse taip pat laiko tą pasiūlymą nusvilenčiu. Tai aš labai tikiuosi, kad Graikija pirmininkaudama taryboje pasistengs mm, patobulinti, sustiprinti mm, tą paketą, pavyzdžiui, atsinaujančią energijos šaltinių, energijos vartojimo efektyvumo srityse. Ir dar du klausimai susiję su detaliau klimato kaitos teisės aktais. Uh, Žinome, kad sektoriai, kur greičiausiai auga e, išlakų kiekis, yra transportas. Ir yra svarbių teisės aktų, kurie yra ruošiami ir kurie turėtų spręsti e, transporto e, išlakų klausimą. Tai būtų taip vadinamas ILUK paketas, kur taryba dar neturi bendros pozicijos. Ir na, Europos parlamentas išsakė platų palaikymą dėl tos minties, kad būtų maksimali riba pritaikyta kūrui, kuris pagamintas iš valgomų žaliavų. Europos parlamentas taip pat pareikalavo kad e, jeigu eina kalba apie netiesioginį žemės paskirties keitimą, visi faktoriai būtų įtraukti dėl žaliavų. Čia aš kalbėčiau dabar apie Graikijos pirmininkavimo planus. Ar jūs ketinate daug dirbti tais klausimais, kad būtų suformuota tarybos pozicija dėl ILUK paketo, dėl netiesioginės dėrėmės paskirties keitimo? Toliau, dėl kūro. Vakar mm, pateiktame pakete tikrai nuvilė tai, kas yra pasiūlyta ir vakar mes keitėmės nuomonėmis su komisija dėl to, kad e, klimato pakete, kuris buvo patvirtintas prieš penkerius metus, kūro kokybės direktyva, iš to paketo kūro kokybės direktyva dar neįgyvendinta. Aš norėčiau žinoti, ar Graikija pirmininkaudama parems šios direktyvos ir atitinkamų sprendimų šios direktyvos įgyvenimą ir atitinkamų sprendimų prieimimą. Toliau trečias klausimas dėl genetiškai modifikuotų organizmų. Vakar girdėjau, kad tai yra Žemės ūkio ministerijos kompetencija, tačiau mano kolega iš Graikijos išgirdo iš Graikijos žemės ūkio ministro, kad tai yra aplinkos ministro kompetencijoje. Taigi aš norėčiau išgirsti, kam vis tik tai priklauso Graikijos vyriausybėje genetiškai modifikuotų organizmų klausimas, kieno kompetencijai. Ir paskutinis dalykas, praeitą savaitę parlamentas su didelė dauguma balsavo prieš tai, kad būtų leidžiama uh, nu, 1507 e, genetiškai modifikuotų kukurūzų e, tą, tą rūšį naudoti, kadangi, kad būtų leidimai e, išduodami tai rūšiai, nes tai viršyje komisijos įgaliojimas. Graikija pirmininkaudama uh, ketina kažką tai daryti šio klausimu. Norėčiau pasteirauti, Kofino e, taryboje numatoma kažką padaryti. E, neseniai Europos teisingumo teismas atšaukė genetiškai modifikuotų bulvių autorizavimą, leidimą, nes buvo nes buvo nustatyta rizika sveikatai. Tai ar čia, čia gali būti irgi panaši rizika, tai noriu paklausti. Ar jūs laikysitės tinkamos procedūros dėl genetiškai modifikuoto organizmo ir informuosite parlamentą? Bitte. Anna Rosbach. Tak. Uh, tak til ministeren for, at han kommer her i dag, og jeg er meget tak for hans meget brede udspil. Uh, aš esu labai dėkinga ministrui, kad apžvelgė tiek daug temų. Uh, Aš irgi ruošiausi šiam susitikimui ir noriu pakalbėti apie energetiką. E, Graikijoje tiek daug nesunaudojama energijos būstam šildyti, kaip pavyzdžiui Suomijoje. Bet e, ką galim padaryti, kad ir jūsų šaly tas energijos lygis būtų sumažintas kaip galim sumažinti iškastinio kūro sunaudojimą apskritai, ka, ką galim daryti be saulės ir vėjo jėgainių, kokius dar atsinaujančius energijos šaltinius galėtume panaudoti. Dar reikėtų pakalbėti ir apie plastiko maišelius, juk tai nėra tik šiukšlės, tai taip pat yra šaltinis, tai reikėtų pagalvoti, kaip jas galima panaudoti, perdirbti, kad mes jų tiesiog neišnaudojame. Lygiai taip pat kaip ir maistas, kuris e, nebuvo suvalgytas, jį taip pat galima paversti e, kūru. Taip pat reikėtų pakalbėti ir apie taršą. E, Graikija yra jūrinė valstybė, o kaip žinia, jūros transportas tikrai daug teršia aplinką. Ką Graikija ketina daryti, apsaugant biologinę įvairovę, ypač viduržemio jūros regione? Ar ketinama pasirašyti kažkokias sutartis tarp ES ir ne ES valstybių? Aš pati esu Danė ir visoms Baltijos regiono valstybėms galioja e, tos pačios valstybės, e, tos pačios taisyklės. O kaip e, vyks sudarčių pasirašymas viduržėmio jūros regione. Taigi dar kartą noriu padėkoti, kad įtraukėt biologinę įvairovę į savo programą. Dėkoju ir dar norėčiau pasveikinti Karens Floro pakviestus lankytojus. 37 e, darbuotojai iš kompanijos Vytis atvyko į mūsų posėdį. Jie yra ES ir JAV gyvūnų gerovės ekspertai. Taigi noriu pasveikinti jūs atvykus į mūsų posėdį. Taigi sveikinu atvykus ir dabar tęskime posėdį. Taigi dar tęsim koordinatorių klausimus. Dabar žodį suteiksime ponui Angurakiui. Mano pavardę teisingai ištarėt, viskas tvarkoj. Pone pirmininkė, pirmininkaujančios Graikijos programa ir priemonės, kurias ES ketina įgyvendinti, yra tokios. matėm, kad e, iškilo pro, problemų mūsų demokratinėms vertybėms ir tai yra susiję ir su aplinka. Kaip pirmininkaujančios Graikijos atstovas minėjo pačioje pradžioje, tai yra susiję su 2020 metų strategija ir ekonomika bei e, ekonomikos ir darbo paketo įgyvendinimu, darbo vieto didinimu. Tai 27 milijonai Europoje dabar neturi darbo ir tie žmonės yra atsidūrę ties bado riba. Tai reikia kalbėti ne tik apie aplinkosaugą, bet ir apie didelės tarptautinės kompanijos, siekiant, kad e, Europa išsivaduotų iš krizės. Mes e, jau balsavom dėl taršos ir paaiškėjo, kad e, didelės tarptautinės organizacijos nenori pagerinti situacijos šiais rytį, nenori pagerinti ir žmonių darbo sąlygų. Jūs minėjot keletą dalykų, bet e, norėčiau paklausti, ką Graikijos ar Ispanijos darbuotojai galėtų padaryti, kad prisidėtų prie atsinaujinančių energijos šaltinių. Tūkstančiai žmonių šioj, dirbantys šios rytyje neteko pinigų Graikijoje. Buvo atšaukti šimti, atšaukta šimtai leidimų naudotis atsinaujančiais ar energijos šaltiniais ar įsteigti tokius šaltinius. Dabar Graikijoje šimtai tūkstančių namų Graikijoje ir ES apskritai šimtai tūkstančių namų ūkių neturi elektros. Ir jeigu nebus imtasi naujos politikos, tai situacija tik blogės. Nepaisant 20 metų strategijos energijos suvartojimas tik didėja. Nepaisant uh, teršalų perdirbomo. E, rugsėjo mėnesį buvo vizitas į Graikiją ir buvo pastebėta, kad situacija labai bloga. Atėnų savartinė, pavyzdžiui, e, situacija e, baisi ir tokia situacija jau tęsiasi 50 metų. Panašu, kad jokių sprendimų nesimta. Dar norėčiau pakalbėti apie mėlyną į augimą ir jūrų politiką. Graikijos politikai gavo leidimus statyti tarptautinius viešbučius, gavo leidimus vykdyti leisti didelėm įmonėm veikti 50 e, tonų šiukšlių yra išmatama ten, kur nori ir Graikija tikrai laužo įstatymus. Dėkoju, aš ministrui pažadėjau, kad mes e, sujungsim tuos e, klausimų raundus. Taigi dabar suteiksiu žodį kitiems parlamentarams. Prašau, užduokite klausimą per minutę 30. Žinau, kad tai sudėtinga, tačiau noriu, kad visi spėtų užduoti klausimus, o ministras spėtų į juos atsakyti. E, Clarence Lawrence, Florence dabar pusantros minutės. Aš norėčiau paprašyti pasiaiškinti. Jūs kalbėjot e, šiukšlių gabenimą jūrą. Jūs dirb, jei būtume dirbę šioj srity keletą metų, tai matytumėt, kad komisija neturi jokių galių valstybėms narėms, nes teisės aktai nėra tinkamai įgyvendinami. Taigi prašyčiau atkreipti dėmesį kad teisės aktai būtų gyvendinti. Paprašyčiau užtikrinti lygiai tas pats pasakytina ir apie plastiko maišelius. 60 ar 80 procentų maišelių patenka į savartynus. Mes neturim bendros maišelių surinkimo sistemos, tai todėl nereikia stebėtis, kad tie maišeliai skraido gatvėse. Uh, mes pasiekėm susitarimo dėl tabako paketo. Nežinau, ko, kokią vietą užima tabako paketas. Aš visiškai pritariu Peter Lyzei, aš manau, kad jūs nudirbote gerą darbą, tai prašau ir išlaikyti tą pačią poziciją, kalbant apie tabaką, nes mūsų nuomonė yra aiškiai išreikšta. Norėčiau dar paprieštarauti kolegiai Hasi. Dėl iLook paketo. Aš nežinau, ar reikėtų laisvai auginti e, ar, ar paversti tuos ūkius kultivuojamais. Minutė 30 kitam kalbėtojui. Dėkoju, ministrė, kad atvykote į mūsų komitetą. Parlamentas ir šis komitetas tikrai rems kiekvieną jūsų teigiamą iniciatyvą. Prieš kurį laiką uždaviau klausimą dėl netinkamo Europos e, direktyvų ir tarptautinių teisės aktų įgyvendinimą susijusi su dėl nafta iš Kretos. Tokios taisyklės tikrai kelia pavojų mano šaliai. Ir e, tikriausiai reikėtų uždrausti išgauti naftą, kad šalis turėtų saugę ateitį. Galbūt. Aš norėčiau jūsų paklausti. Kaip galite vadovauti aplinkos saugos tarybai? ir padėti mums išsivaduoti nuo priklausomybės nuo naftos ir kūro. Dėkuoju. Pane Strela. Pirmininkė, aš norėčiau ministrui palinkėti kuo didžiausios sėkmės. Spalio um, mėnesį minėsim jungtinių tautų bioįvairovės metinės ir todėl reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį ekosistemom ir nykstančioms rušims. Praėjusiais metais vadovavau Europos parlamento delegacijai, kuri stebėjo COP darbą Indijoje tikrai buvo pasiekta nebloga pažanga, o ypač kalbant apie priemonių finansavimą besivystančiose valstybėse. Ir finansinės priemonės taip pat išau, ketinama, ketinama padidinti finansinės priemonės iki 2015 metų ir išsivyščiusiose šalti, šalise. pirmininkaujančios Graikijos programai yra nurodyta, kad kreipsim, kreipsite dėmesį bio įvairovį ir kokiosgi bus graik, kokie bus Graikijos prioritetai, kalbant apie konferenciją Korejoje. Dėkoju pirmininkė, ministrės vykė atvykę į mūsų komitetą. Norėčiau palinkėti pirmininkaujančiai Graikijai kuo didžiausios sėkmės, atliekant darbą ir gyvendinant programą. E, tikiuosi, kad e, iškylančias problemas spręsite efektyviai. Mes tikrai dirbsime su jumis konstruktyviai ir remsime jūsų pastangas. Aš norėčiau jūs pasveikinti, nes uh, remiate mėlynąją ekonomiką. E, būdamas pranešėjų mėlynojo augimo klausimais, norėčiau paklausti štai ko. Suprantu, kad jūs nekoordinuosite e, mėlynųjų klausimų Žinau, kad už tai bus atsakingas kitas ministras. Tačiau labai svarbu, kad jūs pats asmeniškai domitės šiais klausimais. Ap, jūrų aplinka ir krantai vis labiau išnaudojami, todėl mums reikia geriau koordinuoto uh, jūrų aplinkos apsaugos paketo. Toks paketas būtų e, svarbus e, stengiantis išsaugoti jūrinę biologinę įvairovę. Todėl reikia geros erdvinės planuotės. Pirmas, pirmosios trišalės dėrybos e, jau įvyko ir mums paaiškėjo, kad situacija yra liūdna tarybos požiūris yra labai neįgiamas. Kalbama, kad nepavyks pasiekti tinkamo progreso jūrų apsaugos rytyje. Aš norėčiau paprašyti, kad jūs šį klausimą institucijose iškeltumėt dar kartą ir gautumėte e, kokybišką komisijos pasiūlymą. Dėkoju. Toliau Sofija Koniai. Ačiū pirmininkė. Ministrė, dėkoju, kad esate čia su mumis. Aš norėčiau pakalbėti apie kontroversišką Europos komisijos pasiūlymą, kuriuo siekiama mm, pat, pripažinti 2015 kukurūzų veislę. Šis pasiūlymas pirmininkaujančiai Graikijai taps e, tikrų išbandymų juridinių ir politinių aspektų, e, nes dėl šio klausimo bus diskutuojama. Bet kuriuo atveju Europos parlamentas atmetė didžiąją daugumą e, idėją, kad reikėtų patvirtinti ir leisti naudoti šį, šiuos genetiškai modifikuotus kukurūzus, nes jie gali turėti katastrofiškų pasiekmių tam tikroms drugelių rušims. E, ir aš norėčiau jūsų paklausti, koks, kokia būtų jėgų pusiausvyra taryboje šio klausimu ir mm, kaip Kokios nuomonės laikosi Graikijos vyriausybė, kalbant apie apskritai modifikuotus organizmus? Ačiū. Da, dabar baigiame kalbėtojų sąrašą. Aš norėčiau pats kai ką pridurti. Vakar sulaukėme prezentacijos apie 2030 tikslus, 40 procentų CO2 sumažinimas, 70 procentų atsinaujinančių šaltinių tikslas. Man atrodo, kad tai nėra geras skaičius, kadangi nieko konkretaus ten nepasakyti ir man atrodo, kad potencialas yra daug didesnis. Man atrodo, kad tie tikslai ir turi būti konkretesni, kaip nuo įprastinės pramonės perėti prie naujų pramonės šakų. Uh, Ir tie, kas jau pradėjo šį procesą, turėtų būti užtikrinti, kad ir toliau galės eiti tuo pasirinktų keliu. Tai to, tiek norėjau pasakyti. Ir dar paminėsiu, kad core politika mm, yra antrasis geriausias sprendimas po anglės dvidienio apmokestinimo. Tačiau nepavyksta Europoje patvirtinti šios strategijos, net ir finansinių mokesčių, sandorių mokesčių strategijos nepavyksta patvirtinti. Tačiau reikia pasimokyti iš jungtinės karalystės šiuo atveju. O būtent dėl to, kad reikėtų numatyti didžiausios leistinos anglies ribos apmokestinimą. Taip pat reikėtų numatyti tam tikras ribas, aiškės ribas, kad parlamentai ir taryboje nebekiltų didžiulių ginčių, o kad numatytume savireguliacinį mechanizmą, kuriame būtų ir planavimo mechanizmai. Kitaip bus ir toliau išleidžiamas didžiulės pinigų sumos e, iškastiniam kurui ir negalėsime panaudoti mokesčių e, pinigų e, naujų kūro rušių plėtrai. Taigi, noriu pasakyti, kad nereikia pamiršti ATL, reikia ją supaprastinti šią sistemą ir padaryti ją nuspėjamesnę. Man atrodo, kad pramonė mums čia pritartų. Jungtinė karalystė jau pradėjo teigiamą procesą, numatyda, įvesdama praėjusiu metu balandį minimalę anglės apmokestinimo kainą. Aš tikrai nenorėčiau būti jūsų vietoje, ministrė, pirmininkaujant toms dėryboms taryboje, kadangi ponas Baroso iš esmės iki šiol ignoravo parlamento darbą. Septynis mėnesius mes dirbome pramonės komitetas ir aplinkos komitetas tikrai labai padirbėjo gerai kartu, ieškodami bendro susitarimo. Ir nusprendėme, kad 40 procentų CO2 sumažinimas, 40 procentų energijos veiksmingumas. Aišku, galime ir dar geresnių rezultatų pasiekti. Ir reikia konkrečios programos MVI, kad žmonės vėl sugrįžtų į darbo rinką. 30 procentų atsinaujinančių energijos šaltinių. Tikslas yra labai gerai, bet reikia privalomų nacionalinių tikslų, nes kitaip Europos tikslas tiesiog nebus pasiektas. Ir todėl tai, ką vakar išgirdome iš komisijos, yra labai gerai, bet tai nėra pakankama. Ministrė, žodis dabar jums. Garbus parlamentarai, norėčiau pradėti nuo pirmininko pastabų, kadangi jis labai tiksliai viską apibendrino. Kaip pirmininkaujantį šalis, mes pasitelksime visas, visus savo įgaliojimus ir galės ir sieksime kaip galima ambicingesnių tikslų aplinkos srityje. Tikrai norime padaryti pažangą šioje srityje, nes suvokiame, kad ES ateitis turi remtis ne kita kuo, o tvarumu ir aplinkosauga, o taip pat žalių ir mėlynų darbo vietų kūrimu. O tuo pat metu Reikia išsaugoti konkurencingumą. Man atrodo, mums tai gali pavykti. Reikia paisyti ir pramonės interesų. Ir dar kai ką norėčiau paminėti, turime užtikrinti, kad MVI Europoje taip pat būtų konkurencingos. Jos sudaro 90, iki 95 procentų Europos darbo vietų. Norėčiau taip pat paminėti, kad pirmininkaudama Graikija ir aš asmeniškai būdamas aplinkos tarybos pirmininku, manau, kad visų institucijų parama ir jūsų komiteto parama reiškia, kad mūsų tikslas yra bendras. Čia dabar kalbu ne kaip pirmininkaujančio šalies atstovas, bet kaip graikas atsižvelgiant į tarptautinę finansų krizę, o ypač į Europos krizę ir ypač į septynių Europos šalių krizę. Tikiuosi, kad visi jau yra pasimokę, kaip reikia vengti burbulų ir kaip spręsti aplinkosaugos klausimus ir kaip racionaliai valdyti savo išteklius. Taigi, pradėsiu nuo bendresnio pobūdžio pastabų. Pirmiausia, norėčiau Jums padėkoti už tai, kad išsakėte solidarumą su graikais. Mes jau pasiekėme labai sunkios kelionės pabaigą. Ir dabar graikai gali tikėtis atlygio už savo aukas. Tikrai to tikimės, nes Europos parlamento nariai atstovaujantis piliečius išsakė savo paramą. Man atrodo, reikia pasinaudoti praeities patirtimi ir pripažinti, kad jeigu Europa nori pasiekti savo tikslų, jeigu ji nori būti ekonomikos lyderė ir aplinkosaugos lyderė, vienintelis būdas to pasiekti yra įsiklausyti į, vienas, į vieni kitus. Čia turiuomenyje tarybą, komisiją ir parlamentą, nes juk galiausiai teigiami arba neigiami rezultatai turės poveikį ir Europos piliečiams, o jie turi, turi teisę skeptiškai pasisakyti apie mūsų darbą. Taigi mes esame atsakingi už tai, kad būtų pasiusta žinia, jog Europa yra vienintelis būdas, vienintelė ateitis mūsų tautoms, jeigu norime ir toliau išlikti aplink, lyderiai aplinkos srityje. Pone Makevan klausė apie tai, ar pirmininkaujanti šalis pritarė tam, kad reikia tobulinti komisijos pasiūlymą dėl klimato kaitos ir energetikos dokumentų paketo 2030 metams. Norėčiau Jums pasakyti, kad pirmininkančios šalies vaidmuo yra labai konkretus. Tai yra koordinuoti ir palengventi sprendimų prieimimo procesą ir taip pat atsižvelgti į visų valstybių narių pozicijas. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad sieksime konsensuso šiais dviejais klausimais – klimato kaita ir Europos ekonomikos konkurencingumo už, užtikrinimas tiek didžiosioms įmonėms, tiek MVI. Vienas iš pirmininkaujančios Graikijos prioritetų jau buvo paminėtas vakar, kai kalbėjau energetikos komitete. O būtent pažeidžiamų e, namų ūkių ir mažas pajamas gaunančių žmonių apsauga. Europoje yra 50 milijonų piliečių, kuriems kyla energetinio skurdo rizika. Tai yra didžiulis iššūkis ir mes turime teigiamai į jį sureaguoti. Visa tai įeina į mūsų sieki teigiamai įtakoti dabartinius pasiūlymus. Kai dėl endokrininės sistemos, endokriniai sistemai žalą darančių junginių, šis klausimas yra labai aktuolus, kalbant tiek apie aplinką, tiek apie sveikatą. Nes kiek žinau, iš Europos komisijos dar nesulaukėme jokio pasiūlymo šiuo klausimu. Toliau, pono Deivis klausimai. Inspekcijos. Na taip, Kaip žinote, apie tai kalbama nuolat, kai tik kalbame apie įgyvendinimo taisyklės. Tačiau dabar mes čia kalbame apie tai, ar valstybės narės tinkamai reaguoja. Manome, jog būtina, priimant direktyvą ar reglamentą, būtina užtikrinti, kad po jos patvirtinimo seks pilnas įgyvendinimas. Toliau plastikiniai maišeliai. Turime šį klausimą spręsti su deramu rimtumu. Manome, kad jūrų taršos klausimas šiuo aspektu yra taip pat netidėliotinas. Jūs paminėjote tai, ši, ko šiandien neaptarinėjome, tačiau, kaip pirmininkaujančio šalies atstovas, manau, kad svarbu tiek kalbant apie MVI, tiek apie namų ūkius, e, gaunančius žemas pajamas visoje Europos Sąjungoje, svarbus klausimas yra energijos taupimas. tiek viešosiuose pastatuose, namuose ir profesiniuose pastatuose. Pirmininkaujančiai šaliai tai yra vienas iš keturių ar penkių svarbiausių prioritetų. Nacionalinių lygmenių Žinau, kad neturėčiau kalbėti apie nacionalinės e, sąlygas, bet e, paminėsiu, kad pas mus yra didžiulė problema su energijos taupimu. Tai kainuoja 1,2 milijardo eurų. Tikimės, kad e, naujojų programavimo laikotarpiu sugebėsime uh, padidinti finansavimą 50 procentų skirtą energijos veiksmingumo didinimo kampanijoms. Dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo, na, dėja taryboje iki šiol nepavyko pasiekti susitarimo. Galiu tik pasakyti, kad pasinaudosime visomis turimomis galimybėmis, kad pasiektume bendrą požiūrį, priimtina visoms valstybėms narėms. Toliau, kūro direktyva. Kaip žinote, dabar e, Europos komisija vykdo tyrimą ir mes tikime sulaukti poveikio vertinimo. Ir jeigu pavyks mums pirmininkaujant surinkti diskusiją šiuo klausimu, tuomet esame pasirengę taryboje surinkti konstruktyves diskusijas. Toliau GMO. Leidimų pasėliams išdavimas yra Žemės ūkio ministrų kompetencijoje. Taip buvo aptarta jų taryboje, tačiau noriu štai ką paminėti. Pirma, nepaisant to, kur iške, bus, bebūtų iškeliamas šis klausimas, taryba savo nuomonę šiuo klausimu išsakys e, vasario 12 dieną vyksiančioje taryboje. Toliau, dėl to, kokia yra mūsų šalies pozicija dėl genetiškai modifikuotų organizmų. Mūsų pozicija ir toliau yra labai neigiama. Energijos taupimo klausimą iškėlė ponė Rosbak. Taip, jūs esate teisi, Graikijoje suvartojama tiek pat energijos kiekį ir Suomijoje. Mūsų šalis yra didžiausia švaistūnė visoje Europoje. Ši situacija būdinga visa, visoms pietų Europoms, Europos šalims. Turime savo šalise imtis priemonių, kad paskatintume taupyti energiją. Be to norėčiau paminėti, kad vėjo energija Graikijai tai yra svarbus energijos šaltinis. Mūsų šalyje turi šviesę ateitį, ne tik salose, bet ir žemyninėje dalyje. Pastarąjį mėnesį būdamas aplinkos ministru patvirtinau uh, aplinkos studijas skirtas e, šešiems vėjo gainių parkams. Tai įrodo, kad pritraukiame investicijas ir kad yra politinis noras eiti šią linkmę. Tačiau reikia taip pat žengti ir konkrečius praktinius žingsnius. Toliau. Išlakos iš laivų. Tai yra labai konkretus ir specifinis klausimas. Pirmininkaujantį Graikiją darys viską, ką gali, kad būtų padaryta pažanga ir šioje srityje. Be abejonės turime puoselėti biologinę įvairovę kaimininėse šalise. Ir manau, glaudus bendradarbiavimas su visomis kaiminėmis padės siekiant šio tikslo. Toliau prieigą prie elektros energijos. Tai Graikijos nacionalinėme parlamente buvo minėta daugelį kartų. Turbūt neturime apie tai dabar kalbėti, tačiau noriu pasakyti, kad taip, energinis skurdas yra svarbus klausimas, svarbus, svarbi problema. Graikijoje per pastarosius trejus metus įgyvendinome politiką skirtą pažeidžiamiems namų ūkiams apsaugoti. Šiandieną Graikijoje 15-20 mažas pajamas gaunančių šeimų gauna energiją už mažesnę nei įprastinę kainą. Mes pritaikėme 40 procentų nuolaidą skaičiuojant sąskaitas, nes tai yra žmonės, kurie yra ilgalaikiai bedarbiai, turi daug vaikų, turi mažas pajamas ir taip toliau. Tai aišku, reikia dar toliau galvoti, ką daryti, bet reikia žengti ir tuos pirmosius žingsnius. Taip pat norėčiau paminėti atliekų klausimą. Nacionalinis parlamentas mm, tikrai apie tai kalba ir tai visuomet yra ir tarybos darbo tvarkė. Noriu paaiškinti vieną dalyką. Graikiai nelabai sekasi šiais klausimais. Iš tikrųjų yra ir teismo sprendimų neigiamų mm, dėl mūsų šalies. 2005 metais buvo 1100 savivaldybių, kur iš viso nevaaišku, kur atlikos keliauja. Dabar turime tik tai 78, kur neaišku, kur atlikos keliauja. Kai kurie savartynai yra, pavyzdžiui, negyvenamos salos, reikia galvoti apie tinkamą jų tvarkymą. Noriu pasakyti, kad visi tie veiksmai atitinkamai numatyti biudžete, yra finansai numatyti tiem veiksmams ir yra politiniai klausimai sprendžiami. Toliau mm, skirsime finansavimą ir, ir privatus sektorius irgi finansuoja iš dalies tuos klausimus dabar dėl plastikinių maišelių perdirbimo, dėl iLook, netiesioginės žemės paskaities keitimo. Ir kitų klausimų noriu pasakyti, kad pirmininkaujantį valstybę stengsis suformuoti konsensusą tarp visų valstybių narių šiais klausimais, mm, kad būtų galima spręsti tos klausimus kaip galima greičiau. Ponas Arsenis taip pat kelis dalykus išsakė, aš gal bendrai pakomentuočiau Graikiją, kaip ir bet kuri kita šalis nori panaudoti visus energijos šaltinius, kurie yra prieinami - saulės, vėjo, geoterminį, iškastinį kūrą. Tikrai nepaliksime nei vieno šaltinio neišnaudoto, nes nei viena šiolaikiškai išsivyšiusi valstybė negali sauliaisi palikti tokių turtų nenaudojamų. Noriu priminti, kad Europa bendrai kaip vienetas yra priklausomas nuo naftos gavybos kitose šalise, trečiose šalise. Ir aišku, kad tai yra didelė suma priekybos požiūriu. Čia negalėjau kažkaip kam tiesiog prieštarauti, tiesiog ir toliau būsime priklausomi nuo trečių šalių, tai, taigi labai svarbu panaudoti visų pirma tuos išteklius, kurie egzistuoja mūsų šalise. Reikia tik tai, aišku, laikytis pačių griežčiausio aplinkosauginių reikalavimų ir mano valstybė yra perėmusi, gyvenusi visus teisės aktus šioje srityje. Mm, visoje mūsų veikloje, žvalgybos, gavybos, e, energetinių šaltinių srityje taip pat. Pone Estrelai, dėl Korejos ir biologinės įvairovės norėčiau pasakyti, kad tai yra labai rimtas, svarbus klausimas. Mm, Europos Sąjunga turi būti priešakinėse linijose, turi būti pionierė gindama biologinė įvairovė. Kai kurie ekonomistai mm, matuoja žmonių gyvybės šaltais skaičiais, bet net ir jie sutinka, kad e, turime keisti savo kelią, nes biologinės įvairovės apsauga yra nepaprastai svarbus taip pat ir ekonominis veiksnys, leistų užtikrinti mūsų žmonių klėstėjimą, galėtų leisti sukurti darbo vietas. Panas Danielis kal kalbėjo ir aš labai džiaugiuosi tuo apie tai, kas yra labai svarbu jūriniai valstybei, kaip Graikijai. Ir kalbame apie pačią jautriausią iš aplinkų pasaulyje, tai yra Vidužėme jūra. Pirmininkaujantį Graikiją ir pirmininkausiantį Italiją turės puikias galimybės pademonstruoti, uh, kad tikrai su vizija žiūrime į mėlynai augimą. Svarbu, kad galėtumėm viską - žuvininkystę, turizmą, laivybą, energetikos išteklius, atsinaujančius energijos e, šaltinius, visą tai, kad galėtumėm pažaboti, panaudoti visą tai, ką teikia jūra. Ar, pavyzdžiui, jūrinės e, pakrančio aplinkos visas valdymas. Tai irgi labai svarbu visos valstybės, kurios turi jūrinių pakrančių e, turi suvokti, kaip, kokia jautri yra jūrinė aplinka ir kaip viskas sąveikoja su žmogaus, aplink, e, su žmogaus veikla, kuri gali labai smarkiai įtakoti jūrinę aplinką. Taigi, e, pirmininkaujančiai Graikiai ir pirmininkaujančiai Italijai tikrai atsiveria puikios galimybės pažvelgti į strateginės ašis, kaip būtų galima dirbti, apsaugant pakrančio aplinką, jūrinę aplinką, kad visa tai būtų naudinga visiems Europos piliečiams piliečiams. Taip, dėl GMO turiu atsakymą. Taip, dirbame šiais klausimais ir aš konkrečiai sakiau, kaip, kaip tai darome. Aš tikiuosi, kad atsakiau į jūsų klausimus. Ir pabaigai tik tai, jeigu leistumėt. Mm mes dabar tikrai esame lemiamame momente. Tai e, Europos parlamento rinkimai yra ne vien tik tai šiaip rinkimai, e, kur Europos žmonės išrinks keli žmonės, kurio, kurie jiems atstovaus Europos parlamente. Kas yra pasakyta ant kortos, tai yra tai, ar uh, Europos projektas bus įgyventas sėkmingai, ar įveiksime tas krizės, uh, kurias matome daugelės ryčių. Ir labai tikiu, kad e, tvarumo aplinkos apsaugos klausimai, klimato kaitos neigiamo poveikio švelninimo aspektai e, pritrauks šviesiausius protus visoje Europos Sąjungoje, taip pat Europos parlamente ir e, tikrai bus viskas sėkmingai padaryta ir kiek, labai svarbu, kad kiekvienas iš mūsų, kiekvienas komitetas Europos parlamente įdėtų savo indėlį taip pat. Ir uh, aš labai tikiuosi, kad visi labai kompetitingai dirbsime. Mes tikrai labai norime dirbti kartu su Europos parlamentu. Tikiuosi, kad ateityje mes galėsime sėkmingai veikti visas šias problemas. Ich finde, das waren sehr schöne Schlussworte. Labai ačiū. Man atrodo, tai buvo tikrai labai gražiaus baigiamieji žodžiai, ypač ta nuoroda į Europos parlamento rinkimus. Europa nėra krizės e, priežastis, Europa yra krizės sprendimas. Ir to turime nepamiršti. Neturėtumėm būti um, menki europiečiai mąstantis tik nacionalinių lygmenių. Mm, paminėjote štai vieną dalyką. Uh, energetika. Iš tikrųjų, jeigu turėtumėm en, europinio lygmens energetikos projektą, bendradarbiavimą visame viduržymio jūros regione, mes galėtumėm užtikrinti klėstėjimą ilgalaikiu laikotarpiu. Puikiai suprantu, kad e, buvote susidūrę su didžiuliais iššūkiais Graikijoje ir juos e, vienus įveikėte, kitus toliau, dėl kitų dar dirbate. Mm, noriu pritarti kolegoms iš e, mano šalies, iš Vokietijos. Tikrai kartais e, gėda yra dėl kai kurių pasisakymų iš e, kai kurių vokiečių pusės dėl Graikijos. Iš tikrųjų, net negaliu nusakyti, kaip gėda dėl tokių pasisakymų. Ir dabar tikrai labai lauksiu jūsų pirmininkavimo šešis mėnesius. Iš tikrųjų, tai labai svarbi šalis su. Uh, didžiulė kultūra, šimtametė kultūra ir e, iš tikrųjų šiandien aptarėme kai kurios klausimus, kurios galėsime svarstyti ir toliau. Aš manau, kad jūsų pirmininkavimas e, bus labai sėkmingas ir galiu palinkėti jums geriausios kloties pirmininkaujant. Ačiū ministrė, kad atvykote pas mus pasikalbėti.